Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on reprend notre. Gerbiami kolegos, sveikinuosi su visais po pietų ir tęsėme darbus. Mūsų komitetas nusprendė šiandien ir rytoj suorganizuoti viešai klausimą skirtą judumo dokumentų rinkiniui. Ir tas klausimas padalintas į dvi dalis. Šiandien kalbėsime apie keturis teisėkūros aktų pasiūlymus susijusius su vidaus rinka ir socialiniais aspektais, o rytoj kalbėsime apie krovinių vežimą keliais. Krovinių vežimas keliais yra labai svarbus užtikrinant mūsų ekonomikos konkurencingumą. Mums reikia, kad e, transporto sektorius būtų tvarus, stabilus ir turėtų pakankamai pajėgumų, kad tinkamai veiktų kelių transporto sistema. Taigi antra mūsų diskusijų dalis bus skirta kelių e, transportui, krovinių gabenimui keliais. Mūsų visų tikslas užtikrinti, kad nauji komisijos siūlomi teisės aktų pasiūlymai pagerintų kelių transporto srityje dirbančių žmonių padėtį ir taip pat reikia siekti, kad kelių transporto sektorius laikytųsi esamų taisyklių. Kalbėsime taip pat apie socialinius aspektus ir apie tą pridedamąją vertę, mm, kurią ES gali suteikti ir apie tai, kad turime atsižvelgti į mūsų piliečių lūkesčius. Manau, kad Europos parlamentas vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant minėtų tikslų. Ir šiandien norėčiau pristatyti mūsų svečius. Džiaugiuosi galėdama jūs visus priimti mūsų komiteto posėdėje. Taigi, šiandien mūsų svečiai yra ponas Šiper. Jis yra euro kelių kontrolės atstovas, taip pat ponia Florence Bertilo yra Prancūzijos kelių transporto federacijos operatorių atstovė, taip pat ponas Robertas Parilo, jis yra Europos kelių transporto federacijos atstovas. Ir žinau, kad jūs ne vienas atvykote, o su visa delegacija ir net vėliavą savo atsinešėte, bet vėliavos gal, vėliavą gal nemojuosime šiandien. Toliau ponas Ferenc Laško, jis yra Vaberers e, tarptautinės įmonės generalinis direktorius. Toliau ponas Gustavo Paulo Duarte, Portugalijos kelių vežėjų asociacijos prezidentas. Toliau ponas Jan Vilansen, Danijos profsąjungų transporto profsąjungų prezidentas ir galiausia profesorius Borkovskis, Gdansko universiteto atstovas. Tris kart bandžiau teisingai ištarti, sako pirmininkė. Taigi, Gdansko universiteto iš Lenkijos atstovas. Labai džiaugiuosi, kad visi mūsų svečiai priemė mūsų kvietimus atvykti į šiuos klausimus. Taip pat salėje yra ir Europos komisijos atstovų. Ir noriu pasakyti, kad būsiu labai griežta laiko prasme. Kiekvienas prelegentas turi septynias minutės, nedaugiau savo pristatymui. Ir taupant laiką, klausimai ir diskusijos vyks po visų pristatymų, kai išklausysime visų mūsų svečių. O diskusijos vyks teniso kamoliuko principų. Du klausimai ekspertam. Pirmiausia, galės tuos klausimus. E, du, du klausimų randai. Pirmiausia, klausimus pateiks pranešėjai ekspertam, o po to klausimus galės pateikti komiteto nariai. O E, mūsų komiteto nariai irgi turės fiksuotą laiką savo klausimams pateikti. Ponas Izmaila, aš vieną komentarą norėčiau. Manau, kad nėra prasmės kalbėti ilgiau kaip 3 ar 3,5 minučių. Jei neklystų, yra kolegų, kurio, kuriem paskirtas ilgesnis kalbėjimo laikas. Dėl to labai prašyčiau netrumpinti to numatyto kalbėjimo laiko, bet siekti, kad e, vienas kalbėtojas gautų du kart galimybę pasisakyti po 3,5 minučių. Aš, gerbiamas kolega, turiu kalbėtojų sąrašą. Jokiam komiteto nariui neskirta daugiau negu 3,5 minutės. Kalbėjimo laikas buvo paskirstytas atsižvelgiant buvo paskirstytas proporcingai atsižvelgiant į politinių frakcijų svarbą. Taigi pirmasis mūsų klausimų raundas. Kolega, jūsų m, mm, dokumentas yra pasenęs. Su kalbėjimo laiku mes turim naujausią dokumentą. Taigi, iškart noriu suteikti žodį ponui Šiperiui, Euro kelių kontrolės atstovui. Taigi, žodis jum septynios minutės. Aš kalbėsiu angliškai, nes esu įpratęs angliškai kalbėti ir pabandysiu neviršyti septynių minučių laiko. Noriu padėkoti už galimybę kalbėti Europos parlamente. Mūsų organizacija yra vieša organizacija, e, siekianti užtikrinti bendradarbiavimą kelių transporto srityje ir reikalavimų įgyvendinimą, kurie yra numatyti. Mes turime 15 narių ir dar keturi nariai ketina įstoti į mūsų organizaciją. Apie ką šiandien norėčiau pakalbėti? Kalbėsiu trumpai, pakalbėsiu apie esamą situaciją kelių transporte Europoje, kaip įgyvendinamos galiojančios taisyklės ir pakalbėsiu apie mobilumo dokumentų rinkinį, būtent apie tai, kaip yra įgyvendinami primti teisės aktai. Kai mes, jei pasižiūrėtume į bendrą situaciją ES šią prasme, gauname vis laiks nuo laiko ataskaitas iš komisijos ir čia matome, kad nuo 2008 metų krizės praradome maždaug 20, 80 e, procentų savo žmogiškųjų išteklių. Tai tie specialistai, kurie yra atitinkamai parengti ir gali dirbti kelių transporto srityje, tai yra 12-13 tūkstančių ES tokių specialistų, kurie gali užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų realiai gyvendinti. O mes turime maždaug 7-8 milijonus komercinių e, transporto priemonių. Taigi pasižiūrėkime, kaip viskas atrodo. Ir ne tik ir, ir be to tų teisės aktų taikymo sritis plėsis ir taip pat ne tik sunkiosios transporto priemonės, bet ir lengvieji automobiliai pateks į e, tą e, ir, ir transpiesiam, lengviesiams automobiliams taip pat e, turės būti užtikrintos taisyklių laikymasis. Ir noriu pasakyti, kad mes dar dirbame senoviniais metodais, 20-ojo amžiaus, o ne 21-ojo amžiaus metodais. Pastebime, kad vyksta maždaug 20-30 procentų atvejų sukčiavimų, naudojant tachografus. Ir, ir taip pat prie to reikia pridėti E, išmetamųjų dujų registravimo, apskaičiavimo e, irgi melagingus duomenis. E, taigi čia yra svarbi problema, kurią reikia spręsti ir siekti, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų. Judumo dokumentų rinkimys, rinkinys jau galioja, yra tie išmanieji tachografai, bet e, daug kam yra nustatytas gan ilgas įgyvendinimo laikotarpis, kai kalbame apie trumpų atstumų komunikavimo prietaisus, tai čia didelių problemų nėra, bet turime turėti galvoje, kad yra labai įvairūs tachografų tipai ir laikytis esamų reikalavimų nėra taip lengva. Taigi, kalbant apie mobilumo dokumentų, judumo dokumentų rinkinį, kyla problemų dėl e, poilsio laikotarpių, taip pat e, kirus problemų dėl tų referencinių laikotarpių ir kitų problemų. Kai žiūrime į tą m, dokumentų rinkinį, tai aišku, kad turime siekti, kad geriau būtų laikomasi taisyklių, bet norime, nu, kad liktų ir kažkoks lankstumas. E, kartais per vėlai sureaguoja teisėkuros institucijos į esamą situaciją. Per mažai padaroma kai kuriuose srityse ir per vėlai kalbant apie informaciją, pavyzdžiui, mums reikalinga turėti galimybę gauti informaciją realių laikų. Ir mano paskutinė skaidrė, manau, kad neviršysiu numatyto laiko, kokias rekomendacijas galėtume pateikti. E, pirmiausia, labai e, svarbu naudotis inovatyviom technologijom. ANPR e, du, automobilių numerių atpažinimo sistemos, elektroniniai dokumentai, įvairios komunikavimo technologijos. Mums reikia, kad mes galėtume uh, naujausią informaciją turėti visą parą, kiekvieną dieną. Taip pat turėtume siekti, kad turėtume išmanesnės strategijas mm, taisyklėmi gyventi. Ir kad užtikrant taisyklių laikymasi, vertintume riziką ir didžiausią dėmesį skirtume uh, toms įmonėms, kurios nesilaiko reikalavimų ir leistume e, dirbti netrukdant e, toms, kurios laikosi visų reikalavimų. Ir aišku, reikia siekti, kad bendradarbiavimas įgyvendinant teisės aktų reikalavimus stiprėtų ES. Tiek norėčiau pasakyti. Labai ačiū, ponė Skiperi. Dabar ponė Bartelo prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, gerbėmėjai parlamento nariai, aš atstovauju Prancūzijos prekių mm, pervežimo operatorių mm, asociacijai mus vienė 300 e, įmonių, tad mes veikiam Europos lygių ir aš tą norėjau pabrėžti. Mes glaudžiai bendradarbiaujam su Europos e, partneriais. Antai, mes buvom 2005-aisiais pirmoji organizacija, e, kurią e, tuometinis komisijos pirmininkas Žak Baro būtent paminėjo kabotažo, kabotažinių pervežimų kontekste ir prasidėjo intensyvios diskusijos, kurios ir dabar tebesitęsia. Dabar kalbam apie mm, e, ekonominį reglamentavimą, užtikrinant vienodas sąlygas, e, siekiant e, vadinamojo klajoklių vairuotojų fenomeno. Aš norėčiau keletą e, grafų jums parodyti. Tos grafos atspindi, atspindi Prancūzijos transporto pervežimo įmonių padėtį. Dabar matot, kad 2013 metų, nuo 1993 metų, matot, kad domino, dominavo Prancūzijos įmonės. 50 procentų 2016 e, sumažėjo iki 10 procentų. Ką tai rodo? Tai rodo, kad tarptautiniai pervežimai, tranzitiniai pervežimai vyksta Prancūzijos teritorijoje ir dabar tą atlieka ne Prancūzijos įmonės. Toliau, kita grafa, antroji grafa Čia mo, rodom, e, kiek tonų per kilomet, vienam kilometrui tenka pervežant prekes e, Prancūzijos teritorijoje arba kai pervežima iš Prancūzijos. Ir tuos pervežimus atlieka e, daugiausia ne Prancūzijos bendrovės ten matom, kad 68 milijonus tonų absoliučią daugumą perveža tarptautinės, ne prancūzų bendrovės. Toliau e, padėtis prancūzijos įmonių tarptautiniam kontekste. Matot, kad prancūzijos e, pervežimo bendrovės tik 8 procentus prekių perveža uh, E, visame tarptautiniu mastu pervežamų prekių kontekste. Toliau, kabotažiniai pervežimai. Kita grafa. Raudona linija rodo, kiek būtent perveža tokių, e, tokiu būdu prancūzijos bendrovės. Ir matyti, kad nu, nuo 99 metų 15 procentų sumažėjo, o penkis kartus padidėjo kabotažinių pervežimų teritorijoje. Tad e, tikrai daug prekių dabar taip pervežama. Bet Bet čia vėlgi neatspindi visos, viso, viso padėties vaizdo. Šiandien vyksta labai e, sudėtingos diskusijos ES lygių ir kalbama be visą kitą apie tai, kad, įmonė, kad prancūzijos bendrovės dabar e, praranda e, tiesiog konkurenciniai kovoj ir kad taip kalbam apie atvirą rinką, tačiau įmonės nevienodai, nevienodai padėti tokios rinkos akivaizdoj. Ir dabar matyti čia mėlyną spalvą, parodyta, kokie vadinamieji socialiniai mokesčiai e, tenka įmonėms. Ir, ir raudona spalva mm, tai rodo būtent tą e, dalį, kur įmonės paprastai neturi mokėti lygos e, išmokų ar nedarbo išmokų. Ir matom, sakykime, Prancūziją ir Vokietiją kurios e, įmonės turi mokėti tuos vadinamosius socialinius įmokius, įmok, mokesčius labai, labai didelius, o e, kita padėtis raudonai parodytų e, stulpelių. Tad čia matyti konkurencijos iškraipimo pagrindas. Toliau. Kita grafa rodo Mm, išlaidas, išlaidų padėtį palygint Prancūzijos bendrovių su kitų valstybių narių, tai yra už pervežimo išlaidos. Ir dabar palyginti e, Prancūzijos e, vairuotojų tų mm, pervežimų, ten tai yra mm, išlaidas ir tas atotrukis yra 70 procentų, daugiau kaip 70 procentų. Taip dabar palyginti su Eurostato duomenimis, tai iš tikrųjų mes susidurėm su dideliais sunkumais. Ir klausimas, kuris kyla, tai ar norim tokios Europos, kuri, kaip sakant, temptų padėti į teigiamą pusę, ar, ar, ar tiesiog e, į, į apačią. Kai kurios valstybės narės teikia argumentų, esą, kad mm, mobilumo paketas apima tam tikrus aspektus, bet čia reikėtų atviro debatų, reikėtų vengti poten, protekcionizmo ir reikėtų tiesiog labai, e, labai blaiviai vertinti turimus statistinius duomenis. Todėl mes tikrai su dideliu malonumu dalyvausim šiuose diskusijuose ir stengsimės atsakyti į klausimus. Labai ačiū, ponė Bertelo, jūs tikrai tilpot į jums skirtą laiką. O dabar, ponė Parijo, prašom žodis jums. Tai merci, euh, Pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę čia pasisakyti. E, visi pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija dėl judumo paketo, tai yra dėl vidaus rinkos socialinio ramščio, taip pat dėl komandiravimo, e, visi tie pasiūlymai yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję, priklauso nuo vienas kito. ETF turi konkrečių pasiūlymų, kurie užtikrina laisvą prekių judėjimą, asmenų ir krovinių judėjimą. Ir svarb, taip pat užtikrina ir taisyklių laikymasi Europoje. Ir tikrai čia nenumatomas diskriminavimas darbo užmokesčio srityje atsižvelgiant į, na, į tautybę, kaip ir sakoma sutarties 45 straipsnėje. Ir faktai rodo, kad transport, kelių transporto sektorius nėra, yra pasire, nėra pasirengęs visiškam atvėrimui, net ir pati komisija tai sako. Ir, uh, Dėl to kabotažas turi likti e, tam tikrą laikiną veiklą. E, taigi, kokie yra mūsų pasiūlymai? Mūsų nuomonė naujose teisės aktuose turi būti numatytas tikslas, e, kad tvarka būtų galima lengvai kontroliuoti, būtų galima taikyti sankcijas. Taip pat kontrolė turi būti nukreipta į tuos, kurie sukčiauja. Mm, be to, turiu pasakyti, kad tokie dalykai kaip e, išmanieji tachografai, nacionaliniai registrai, e, prieimas prie informacijos e, realių laikų, prie nacionalinių registrų informacijos turi būti įgyvendinta nedelsiant, o ne 2034 metais. Kalbant apie kabotažą, reikėtų pa, paminėti keleto operacijų. Tai yra ir tarptautinės operacijos, po kurių turi būti numatytas e, septynių dienų lengvatinis laikotarpis. E, taip pat turi būti teikiama iš ankstinė deklaracija dėl kiekvienos operacijos e, lengvai prieinamam Europiniam kontaktų centrui. Ir transporto priemonė turi e, periodiškai grįžti į savo veiklos e, teritoriją. Ir taip mums pavyks veiksmingai kovoti su fiktyviomis įmonėmis, fasadinėmis įmonėmis ir transporto priemonės turi didžiąją savo veiklos dalį atlikti transporto priemonės registravimo vietoje. Kalbant apie komandiravimą, e, taisyklės numatytos direktyvoje yra aiškios. Direkt komandiruotų darbuotojų direktyva taikoma kabotažo operacijoms, o kalbant apie tarptautinius vežimus, e, ši direktyva taikoma tik tada, kai yra vykdomos direktyvoje numatytos sąlygos. Taigi problemų kelia ne sąlygos, bet tų mm, taisyklių įgyvendinimas. Toliau kalbant apie faktinį e, vairavimo ir, ir poilsio laiką e, Yra numatytas pakankamas lankstumas ir ETF nesupranta, kokio dar lankstumo reikėtų suteikti įmonėms. Reiktų žinoti, kad e, visi reglamento pakeitimai turės įtakos vairuotojų darbo užmokesčiui, taip pat e, profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvirai ir e, eismo saugumui ir grįžimas į savo registracijos vietą kaip numatyta komisijos, iš tikrųjų yra tik apgaulė. Iš tikrųjų, ne viena mm, priemonė nepadės apsaugoti pačios silpniausios pusės, tai yra vairuotojo. Taip pat reiktų pasakyti, kad ir gyvenamosios vietos apibrieštis yra labai abstrakti. Taigi, kaip jau e, sakėme, visos priemonės priklauso viena nuo kitos, yra glaučiau susijusios. Jeigu mes e, pagal savaitinį grafiką mažinsime e, e, poilsio laiką ir automatiškai, e, automatiškai padidės, pailgės vairavimo laikas. Taigi mes esame pasirengę veiksmų prie Prancūzijos ir Belgijos sienos, esame pasirengę surenkti akciją E, kadangi jeigu komisija mūsų neklausys arba jeigu mes negausime atsakymų, kurių laukiame, tai mūsų ta akcija įgys didesnį europinį mastą. E, svarbiausias dalykas yra įgyvendinti dabartinės taisyklės, o visos naujos taisyklės turi būti įgyvendinamos vienodai visur, kaip uh, teigia mm, profsąjungos, kurios e, derasi dėl tam tikrų susitarimų įvairiose šalise. Jos sako, kad dėl nieko nėra sutarta, kol nesutarta dėl visko. Ir mm, reikėtų mm, atsižvelgti į tai, kad mes esame atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje ir yra susikūrusios dvi Europos ir reikia turėti drąsos tai e, pasakyti. Vienoje Europos dalyje jau E, daugelį dešimtmečių vyrauja kolektyvinių dėrybų ir dialogo e, dvasia. Ir yra ir kita Europos dalis, kur nėra jokių e, susitarimų, kur vairuotojams dien, dienpinigiai mokami į kišenę, juodais pinigais. Ir, mm, o kalbama yra apie vienodą darbo užmokestį už tokį patį darbą. Taigi mes to turime siekti. Ačiū, ponė Parijo. Periname prie jūsų kaimino pono Laško. Žodis jums septynios minutės. Labadiena, aš esu Ferenc Laiko, esu Baberer grupės mm, generalinis direktorius. Mes esame svarbus vežimo e, logistikos paslaugų teikėjas, turime E, keletą tūkstančių sunkvežimių, mums dirba daugiau nei penki tūkstančiai profesionalių vairuotojų. Ir aš dabar norėčiau e, pakalbėti apie judumo paketo tam tikrus aspektus. Aš kalbėsiu ne kaip politikas, bet kaip įmonės atstovas. Mūsų įmonė yra kotiruojama Budapešto akcijų biržoje. Mes visiškai skaidriai veikiame transporto rinkoje, tai reiškia, kad mes laikomės visų ES taisyklių, kaip ir turi e, elgtis, kaip ir turi daryti biržoje kotiruojama įmonė. Labai svarbu prieš priimant sprendimus juos aptarti su sektoriaus atstovais. Deja, prieš paskelbent judumo paketą surinkta diskusija nebuvo pakankamai plati ir neapriepė visų aspektų. Mes Mūsų nuomonė reikia konsultuotis ne tik su e, profsąjungomis, rinkos veikėjais, svarbu kalbėtis ir su gamintojais bei vartotojais, nes e, juos visus paveiks šis judumo paketas. Taigi norėčiau pateikti keletą faktų. 75 procentai e, visų vežimų keliais Europoje atsiprašau, e, kelių vežimas keliai sudaro 71 procentą ES transporto sektoriaus ir ateityje auks. Taigi bendra, bendra vežimo keliais rinkos dalis yra 65 procentai nacionalinių vežimų ir tik 35 procentai yra tarptautinės e, operacijos, tarpvalstybinis vežimas keliais. Kalbant apie e, šalis, 80 procentų nacionalinių vežimų 15 vyksta 15 valstybių narių, tik 20 procentų vyksta nau, vadinamosiose naujose valstybėse narėse. E, kitose transporto srityse šis santykis yra praktiškai priešingas. Taigi, akivaizdu manau, kad toks pasiskirstimas tarp valstybių narių yra subalansuotas. Ir jeigu mes keistume vežimo taisyklės, tai būtų naudinga, nes ES lygių reguliuojama Europos transporto pramonė būtų tikrai daug geresnė nei dabar, tačiau atsirastų tam tikrų padarinių. E, padidėtų maždaug 20-30 procentų išlaidos ir tos išlaidos atsispindėtų ir galutiniuose produktuose, kuriais prekiaujama parduotuvėse. Taip pat gali atsirasti tiekimo grandinės sutrikdymų, dėl to gali sumažėti BVP. Jeigu priimant šį sprendimą nebus atsižvelgta į visų suinteresuotojų asmenų interesus. Ir galiausiai e, vežimo išlaidų e, padidėjimas gali sumažinti ES konkurencingumą. Bet žinoma, čia aš nesu tam, kad kalbėčiau apie makroekonominius aspektus. Pakalbėkime geriau apie važiavimo, vairavimo ir polsio e, laiką. Na, pasiūlyme, šis pasiūlymas nėra naudingas e, vairuotojų socialiniams interesams, nes e, yra numatomas tik savaitinis polisis. Be to, jeigu vairuotojai paliks savo sunkvežimius stovėjimo aikštelėse, tai gali kilti rizika, kad į juos pateks migrantai. Pavyzdžiui, prie Kalė uosto. Taip pat noriu pasakyti, kad kai komisijos narys lankėsi Vengrijoje, jis pamatė, kad stovėjimo aikštelių trūkumas ir viešbučių trūkumas Vengrijoje yra didelė problema, taigi pasiūlymus šiame sektorioje bus sunku įgyvendinti. Mes siūlome numatyti ne dviejų, o trijų laiko, savaičių laikotarpį. Ne trijų, o keturių savaičių laikotarpį, kada vairuotojai gali, kurį vairuotojai gali praleisti kelyje. E, Na ir turiu pasakyti, kad mūsų įmonė tam pritarė. Toliau kalbant apie komandiruotų darbuotojų direktyvą, mes, mūsų įmonė Vaberer ir mūsų 5000 vairuotojų tikrai pritartų šiai direktyvai, mūsų nuomonė jį prisidėtų prie ES konkurencigumo. Tačiau E, dabartinis pasiūlymas visiškai netinka tarptautinėms vežimo operacijoms. Aš čia kalbu ne apie kabotažą, bet apie tolimąjį e, krovininį transportą. Įsivaizduokime, jeigu vairuotojas kas antrą dieną atsiduria vis kitoje šalyje ir turi laikytis kiekvienos valstybės narės e, taisyklių. Skirtingose šalise juk e, skirtingomis kalbomis sudaromos e, darbo sutartys, taip pat tokiam vairuotojui reikėtų iš anksto registruotis visose šalise. Tai neįmanoma techniniu požiūriu ir visiškai nelogiška. Taigi mūsų pasiūlymas būtų numatyti 10 e, dienų, vien vienoje šalyje per mėnesį. Mūsų nuomonė tai būtų toks geras aukso viduriukas, kuris tiktų visiems. Ir tai. Bet mūsų nuomonė tai nesudarytų sąlygų socialiniam dempingui, bet suteiktų galimybę tarptautiniam transportui tinkamai veikti. Na, parlamento nariai Žinoma, nuo jūsų priklauso šio pasiūlymo prieimimas, tačiau noriu priminti, kad judumo paketas yra susijęs ne tik su šio sektoriaus reguliavimu, jis turės didelių padarinių, taip pat turės įtakos infliacijai, BVP ir taip toliau. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. Toliau suteikėme žodį ponui Paulo Duarte, e, ponui Pedro Polonijo. Įsijunkite, prašom, mikrofoną. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Aš atstovauju įmoniai antram, e, tai yra nacionalinė vežėjų asociacija, e, kuri veikia nuo 1990 975 metų. Mes turime uh, maždaug tūkstantį įmonių, kurios yra mūsų nariai. Tose įmonėse yra 35 tūkstančiai sunkvežimių ir daugelis jų užsima tarptautinių krovinių gabenimu. Dabar kalbant apie e, komandiravimo apibriešti ir uh, darbuotojų komandiravimo direktyvą. Matome mm, direktyvą 96-71 e, pirmame straipsnėje kalbama apie darbuotojų komandiravimą. Tai turint galvoje situacijas transporto sektoriuje, e, tokia komandiravimo apibrieštis netinka transporto sektoriui. Nes uh, transporto sektoriuje vyksta daug įvairių veiksmų ir kroviniai gabenami tikrai ne į vieną šalį. O į kelias ar per kelias šalis vyksta gabenimas. Tuo būdu vairuotojai dirba ne savo valstybėje narėje, ne toje valstybėje narėje, kur yra jų įmonė. Be to, kiekvienas krovinių gabenimas nebūtinai vyksta tik pagal vieną sutartį. Pavyzdžiui, vairuotojas išvažiuoja iš Portugalijos, gabena krovinį į Prancūziją pagal vieną gabenimo sutartį, po to į kitą valstybę narę gali važiuoti ir tada jau kita e, gabenimo sutartis yra įgyvendinama. Taigi, kalbame apie tarptautinį krovinių gabenimą. ir tai tikrai netitinka darbuotojų komandiravimo direktyvos situacijos. Kai kalbame apie tarptautinį krovinių gabenimą, tai reiktų jam kitokių teisės aktų. Nes mm, Paimkime, pavyzdžiui, Portugalijos vairuotoją ar, pavyzdžiui, Vengrijos vairuotoją, e, kuris e, turi penkis ar šešis e, skirtingus krovinius, kuriuos turi pristatyti Prancūzijoje. Ir aišku, kad pragyvenimo e, lygis kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi. Pavyzdžiui, vairuotojas važiuoja Prancūziją, Vokietiją. Tai tose šalise jie neturi apmokėti savo pragyvenimo išlaidų ar šeimos išlaidų, nes jie ten negyvena. Portugalijoje irgi į Portugaliją atvyksta daugelis uh, vairuotojų iš kitų valstybių narių ir jų tas atvykimas nereiškia, kad mm, tie kaštai, kuriuos jie patiria, yra susijęs su jų pragyvenimo kaštais. Taigi tos visos problemos, kurios yra e, tarptautinėme krovinių gabenime, tikrai negali būti išspręstos darbuotojų komandiravimo direktyvos. Dėl to mes nepritarėme tokiam sprendimui, nes situacija yra labai kitokia tarptautinėme gabenime. Ir tikrai yra kitų galimų sprendimų. Kai kurie iš jų yra svarstomi įvairiose forumuose. Dabar jei pasižiūrėsime į Europos komisijos pasiūlymą, reglamentas 561 2006 metų, kalbame apie tai, kad komisija sako, kad tas įprastinis savaitinis poilsis turėtų nebūti automobilio kabinoje. bet vairuotojai paprastai, e, kai gabena krovinius, tose kabinose ir gyvena, nes e, kabinos yra taip įrengtos, kad ten puikiausiai galima palsėti. Pasižiūrėkime dabar į šią lentelę, matome bendrą uh, gabenimo keliais, krovinių gabenimo keliais situacijos apžvalgą. 66 procentai Portugalijoje gabenamų krovinių yra e, pagal tarptautinius susitarimus, tai yra į kitas valstybės narės. Vokietijoje tik 14 procentų tuo tarpu. Taigi, ko mes norėtume? Norėtume, kad vairuotojai galėtų dirbti ilgiau kaip 45 valandas, e, kad, kad vairuotojai galėtų e, tas 45 savaitinių atostogų valandas savai praleisti taip, kaip jiem patogu. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Jan Vilacen. Jis yra Danijos 3F transporto įmonės pirmininkas. Labai ačiū, kad mane pasikvietėt ir labai ačiū, kad sudarint progą išdėstyti mūsų organizacijos požiūrį. Aš esu 3F transport e, profsąjungų susivienimo pirmininkas kartu e, šiaurės šalių e, darbuotojams atstovauju. Aš pats buvau vairuotojas praėjusio amžiaus dešimtam e, dešimtmetį, gabenau žuvį, bulves, kitas e, prekes iš Danijos į Ispaniją, Italiją, Olandiją, Prancūziją. Tai buvo sunkus darbas, tačiau ir įdomus darbas. Bet dabar situacija jau kitokia. Beje, aš jums išplatinau mūsų organizacijos e, brošiūrą Byways in Danish Transport. Uh, Ir toje brošiūroje matysit konkrečių duomenų apie tai, su kokiom sudėtingom, nuožmiom sąlygom susiduria vairuotojai, kurie dirba Šiaurės vakarų Europoje. Vairuotojai iš Bulgarijos, Rumunijos, Makedonijos dirba už 2000 km nuo savo šeimų, nuo savo šalių. Dirba septynias dienas per savaitę. O dirb, uždirba tik tai mažiau negu trečdalį tos sumos, kurias uždirba jų mūsų danų, švedų ar vokiečių kolegos. Ir taip, čia iš tikrųjų mm, kalbama apie laisvą prekių judėjimą, šito principo laikymasi. Bet e, to tikslo nepasieksi mm, tokiom prastom gyvenimo sąlygom ar prastais atlyginimais. Čia kalbam apie nesažiningą konkurencija, tai, tai reiškia tokį tempimą žemyn visos sistemos. Taip, aš žinau, kad Europos parlamento dauguma su tuo sutinka tokia išvada, kartu komisija. Todėl tą progą noriu beje padėkoti komisijai už mobilumo dokumentų paketą. Na nu, dabar dėl konkrečių pasiūlymų, dėl darbuotojų komandiravimo. Mes labai džiaugiamės, kad tarptautiniai vairuotojai, kurie komandiruojami, e, jie irgi įtraukti į teisės akto apriepti ir kalbama vėlgi apie jų darbo sąlygas. Nes kita vertus transporto mm, sektoriuje yra ypatingos taisyklės. Trijų dienų mm, tas laikotarpis, nuo kurio apskaičiuojamas, kada vairuotojas komandiruojamas, irgi geras dalykas pasiūlyme o dabar tai turėtų e, tiesiog būti skaičiuojama e, tuo laikotarpio praėjus trims dienoms. Bet metu mes e, beje prieštaraujam tam tikrom nuostatom, kurios suponuoja daug administracijos, daug biurokratijos. Pavyzdžiui, galima tokį modelį tvirtinti, kad tarptautiniai vairuotojai, kurie e, važiuoja tarp kelių valstybių negu jų e, gimtoji šalis, kad jie būtų e, apmokami pagal tų valstybių įstatymus. Toliau, dėl prieigos prie rinkos. Tai kabotažo pervežimai, kaip juos mm, reglamentuoja komisija, tikrai sveikintini. Mes irgi pritarėm tam, kad per penkių dienų laikotarpį vairuotojai galėtų e, važiuoti neribojamai. Tačiau keistas atrodo komisijos pasiūlymas dėl tokių suderintų, kombinuotų pervežimų. Tai tikrai netit, nepasieksit norimo tikslo. Todėl mes e, rekomenduojam, kad būtų laikomasi dabartinių taisyklių dėl vairavimo ir poilsio laiko ir kad vairuotojai 12 e, dienų galėtų išdirbti ir kartu ilsėtis tuose kabinuose. Tad e, iš tikrųjų vėlgi sunkvežimių kabinos tai yra darbo vieta, tai nėra, tai nėra savotiški namai, ypač kai vairuotojams dar reikia prižiūrėti krovinį. Ir todėl mes ties tas pasiūlymas dėl 20 dienų iš tikrųjų neužtikrina Europos piliečiams darbo, poilsio sąlygų. E, tikrai vairuotojai e, nukentės. Ir tie svarbiausi dalykai e, pasiūlyme vertinant vairuotojų akimis tačiau reikia turimas taisyklės geriau įgyvendinti. Čia du svarbiausi, dvi svarbiausios priemonės tam pasiekti. Pirmiausia, išmanieji tachografai ir e, skaitmeniniai, e, skaitmeninės darbo sutartis, e, skaitmen, e, skaitmeniniai, e, tacho, tai yra vaštaraščiai, e, kartų skaitmeninis e, prekių registravimas. Viso to reikia. E, tos technologijos tai nėra kažkokie ateities scenarijai. Mes jau už jas kovojam, mes jau nemažai turim tų e, skaitmeninių sprendimų. Tik tokiu būdu, tik tomis priemonėmis institucijos galės kontroliuoti Ir todėl nereikia laukti 2030 ar 31 metų, kad visi tie skaitmeniniai tachografai būtų įdėkti visuose Europos sunkvežimiuose. Ta reikėtų jau daryti dabar. Kita priemonė, kurią pasiūlė komisija, konkrečiai Žanas Klodas Junkeris. Aš mastau apie vadinamąją European Labour Authority. Uh, kuri buvo paminėta Junkerio mm, metinėje, metinėme pranešime. Tam, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tinkamas e, darbuotojų darbo sąlygas, reikia koordinuoti veiksmus ES lygių. Ir čia reikia geros statistikos ir geros priežiūros, kaip e, laikomasi taisyklių. Tad e, tai European Labour Authority irgi gali tekti labai svarbus vaidmuo. Mums reikia e, priemonių taisyklių, kurios tarpusavį dėrėtų ir reikia kartu bendradarbiauti tam, kad užtikrintume geras darbo sąlygas, konkurencingumą ir veiksmingą kontrolė. Tad aš dabar tikiuosi gero bendradarbiavimo su Europos parlamento transporto komitetu, nes to reikia tiek ES vairuotojams, ES įmonėms ir Europos e, tiesiog dėrėjimui. Dėkui. Dabar norėčiau stikti žodį profesoriui Borkovskijui iš Gdansko universiteto. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Aš esu iš Gdansko universiteto. Aš pristatysiu tyrimą, kurį parengė mano kolegos. Mes turime maždaug 40 metų patirtį tyrimuose transporto srityje. Praktiškai dvi, du, du tyrimus turime, tai yra vietos transporto įmonių situacija Lenkijoje. Galbūt ta situacija nelabai jūs domina, bet tai, kas vyksta Lenkijoje, gali būti taikoma 13 e, ES valstybių narių ir 15 periferinių valstybių narių, o kitame tyrimė mes panagrinėjome ekonometrinius dalykus, kalbėjome apie santyki tarp transporto sektoriaus plėtlos ir ekonominio augimo, ekonomikos augimo. Taigi, kokie yra rezultatai, e, kokią įtaką jaučiama veiklai ir pajamoms. Kalbame apie kabotažą, kuris iki penkių dienų, kai draudžiama mėgoti, ilsėtis automobiliuose, ir kai komandiravimo nuostatos jau taikomos po penkių dienų. Mes galbūt ne visai tinkamai įvertinome komisijos pasiūlymą, bet kadangi tyrimas jau buvo pradėtas, tai nenorėjome tyrimo viduje keisti, tyrimo metu keisti sąlygų. Taigi tyrimą atlikome iki galo. Taigi e, veikla sumažėjo maždaug 7 procentais ir tai taikoma dviem trešdaliam įmonių Lenkijoje. O kaip dėl pajamų? E, pajamos sumažėjo e, daugiau kaip 5 procentais, bent jau 50 procentų, net gal 60 procentų įmonių. Tie iš jūsų, kas orientuojasi, kaip veikia transporto sektorius, tai supranta, kad įmonės balansuoja ant tos e, išgyvenimo ribos. Ir 5 procentai uh, 5 procentai sumažėja pajamos, reiškia, kad įmonės gali subankrutuoti. Ką tada reikia daryti? Mažinti kaštus, bet nebegalima to jau daryti. Ir jei kaštai mažės, tai tas labai atsispindės ir darbo kaštų situacijoje. o pagal komisijos pasiūlymą bent jau 30 procentų išauks darbo kaštai. Tai kas tada bus su įmonėmis? Įmonės turės mažinti savo turimų transporto priemonių skaičių. Dažnai jos yra paėmę kreditus arba turi transporto priemonės išperk, išperkamąją nuomą Ir kylant darbo kaštams, aišku, vis sunkiau įmoniai gražinti kreditus ar išsimokėti automobilius. Ir tas e, sunkvežimių skaičiaus sumažėjimas, pavyzdžiui, 50 e, procentų, maža įmonė, kuri turi du sunkvežimius, reiškia, kad ta įmonė praktiškai viskas išnyksta iš rinkos. O kalbant apie didelės įmonės, tai jos tada maždaug 10 procentų savo e, transporto priemonių skaičių turi mažinti. Toliau, užimtumas. 90 procentų įmonių, ypač smulkios įmonės, turi atleisti 30 procentų savo darbuotojų. O tos smulkios įmonės tai yra tokios, kurios turi nuo vieno iki devinių darbuotojų, kalbant apie didesnės įmonės, tai jos aišku turi daugiau galimybių prisitaikyti prie situacijos, jom tas šokas nebus toksai apčiuopiamas, bet vis tiek jos maždaug 20 e, procentų turės mažinti savo pajėgumus ir tai palies apie 30 procentų tokių didesnių įmonių. Ir galiausia, kai automobiliai važiuoja tušti nepasikrovę. Kai draudžiama ilsėtis automobiliuose, tai dviejose procentuose transporto įmonių bus jaučiamas uh, e, 7 procentų padidėjimas, tai yra 7 procentais padaugės važiavimo be krovinio, tai aišku reiškia didesnį aplinkos taršą. Uh, ir turi neigiamą aplinkosauginį taip pat poveikį. Toliau BVP ryšys su įvairiais transporto sektoriaus efektyvumo rodikliais. Paimkim užimtumą transporto sektoriuje ir BVP augimą. Tai visose šalise praktiškai jaučiamas pozityvus poveikis, kuris daug didesnis yra periferiniam valstybėm negu centriniam valstybėm. Taigi BVP augimas periferinėse valstybėse labiau priklausomas nuo transporto e, sektoriaus augimo nei centrinėse valstybėse. Transporto įmonių skaičius nebūtinai didėjo kai kuriuose valstybėse narėse. Ir tai rodo, kad kai kuriuose valstybėse yra uh, E, didelės transporto įmonės, kurios dominuoja rinkoje, o kai kuriuose yra saliginai daugiau smulkių ir vidutinių įmonių. E, o du paskutiniai stulpeliai rodo, kad tų centre esančių valstybių efektyvumas yra labiau orientuotas į kapitalo intensyvumą, o periferinėse į darbo intensyvumo. Transporto e, sektoriuje e, tų centrinių 15 valstybių narių e, rinkoje dominuoja didelės įmonės, o periferinėse mažos. Ir aišku, kad didelės įmonės gali lengviau pristaikyti prie to šoko, kurį komisijos pasiūlymas sukurs. Ir čia kalbame dabar tik apie darbą. E, tai yra vienas iš konkurencingumo veiksnių ir nekalbame apie e, įmonės, kurios gali didinti kapitalo intensyvumą ir pigiai pasiskolinti ar pigiai pritraukti kapitalo. Tai ką reikš komisijos e, pasiūlymas, tai reikš, kad e, transporto sektorius e, auks lietai tiek periferinėse, tiek centrinėse ES valstybėse. Dėkoju ekspertams už tai, kad laikėsi jiems skirto e, kalbėjimo laiko. Dabar periname prie diskusijų. Kaip vyks diskusijos? E, kalbėtojams skirsiu po tris minutės Pavyzdžiui, ponė Vandenkamp, jūs pasirinksite, kam adresuojate klausimą. Taigi dabar žodis ponui Vandenkamp. Ačiū, pirmininkė. Turiu tris klausimus ponui Schipper. Jis galėtų man atsakyti taip arba ne kadangi čia vyks toks ping-pongas, taigi reikia kalbėti greitai. Visų pirma, ar galime įgyvendinti socialinius teisės aktus pasitelkę išmaniuosius tachografus. Kodėlgi ne? O ką jūs turite galvoje, e, sakydami visus socialinius teisės aktus? Aš čia kalbu apie e, kabotažą, vidaus transportą, tarptautinį transportą. Taip, aš manau, kad jeigu taip formuluojate klausimą, Taip, tai įmanoma. Ar įmanoma tai gyvendinti iki 2022 metų? Ponas Kiper sako taip, ačiū, aišku, toliau referencinis laikotarpis. Ar reikia daugiau nei 28 dienų? Taip, jeigu techninių požiūrių tai įmanoma, galime taip daryti, tačiau konkretaus atsakymo neturiu. Gal galėtumėte tuo pasidomėti? Taip, ačiū. Ačiū. Dabar e, klausimas ponui Paryliui. Paryžių. Ar įmanoma įgyvendinti tą planą be papildomų viešbučių? Galite atsakyti trumpai. Na, tai penkių frankų vertės klausimas. Na, iš tikrųjų, problemų kelia ne viešbučiai, o įmonių e, logistika ir e, krovinių išsiuntimas. Ačiū. Dabar klausimas iš Valderį atstovui. Ar jums yra tekę būti e, praleisti sunkvežimėje daugiau nei e, tris dienas? Taip. Na ir kaip jautėtės? Na, sunkvežimo vairuotojas e, Vengrijoje gali uždirbti siekti daug daugiau nei minimali, minimalus darbo užmokestis. Dabar klausimas Portugalijos atstovui. Na, mano e, senelis ir tėvas e, taip pat e, buvo sunkvežimio vairuotojas, aš iš esmės užaugau sunkvežimiuose. Taigi sakiau, kad Mano e, senelis ir tėvas buvo sunkvežimių vairuotojai, mano visas gyvenimas susijęs su sunk sunkvežimiais. Aš tikrai puikiai žinau, ką reiškia daugybę dienų iš eilės praleisti sunkvežimiai. Ir jei, na ir tikrai visi žinome, kad e, gal 28 dienos sunkvežimiai yra geriau nei dirbti čia 8 valandas kasdien. Parklausimas profesoriui iš Gdansko. Pone Vandenkamp, jūsų bai, trys minutės baigėsi. Dabar ponas. Eh, Labai ačiū. Turiu klausimą ponui Laiko. Pirmas klausimas. Maždaug. Kiek eh, kabotažo pervežimų eh, tenka jūsų bendroviai? Turiu galvoje kabotažo pervežimus. 0,0 procentų. Kitas klausimas. Čia reikėtų detaliau atsakyti, tikiuosi detalesnio įsakymo. Komisijos mobilumo dokumentų pakete, aišku, jeigu dabar parlamentas pakeistų, tai jeigu kai, kai kas būtų e, pakeista šiame e, dokumentų pakete, tai e, ką reikėtų jums pakeisti būtent savo įmonėje, kad galėtumėt prisiderinti prie būtent taisyklių? So, what, what are... Na, aš savo pranešime paminėjau svarbiausius dalykus, kurie mums nepatinka arba kuriuos siūlome dar kartą apmastyti. Taigi, du pagrindiniai dalykai. Visų pirma, 45 valandos. Mums atrodo, kad keturios savaitės, daugiausia keturios savaitės kelyje yra, na, manau, kad geriau vairuotojams vis dėlto būtų apsistoti ne viešbučiuose, o grįžti į namus. Tai palankiau ir transporto įmonėms. Toliau kitas dalykas - minimalus darbo užmokestis ir komandiravimo direktyva. Mes manome, kad kita pusė, kuri kovoja su socialiniu dempingu, kovoja su įmonė, kuri vykdo kabotažo operaciją su rytų Europos vairuotojais. Na, Aš sakiau, kad mūsų versle kabotažas sudaro 0 procento, o dėl šio teisės akto tarptautinis transportas tiesiog žlugs. Taigi, manau, kad taisyklė 10 dienų kiekvienoje šalyje per mėnesį galėtų suteikti pakankamai erdvės tarptautinėms transporto bendrovėms dirbti efektyviai. Labai ačiū. Turiu klausimą ponui Schiperiui iš Eurocontrol žūt kokių privalumų išžiūrėtumėt, jeigu m, mm, tarp valstybių narių m, mm, bendradarbiavimas būtų privalomas, tai yra, kad valstybės narės turėtų bendradarbiauti dėl būtent kontrolės klausimais. Eh, er zijn eh, talloze voordelen, maar om er maar een paar te noemen, en dat doen we ook al. Na, galiu paminėti daug privalumų, paminėsiu keletą pavyzdžių. Uh, pavyzdžiui, mokymų kursai. Mes organizuojame mokymus dėl sukčiavimo tachografais, tai darome jau keletą metų, organizuojame mokymus ir dėl kitų teisės aktų. Galima tai daryti turint ribotus išteklius, bet galime tai daryti ir daug veiksmingiau. Galbūt kontrolės ar gyvenimo užtikrimo institucijos galėtų turėti bendrą mokymų programą, galėtų labiau keistis duomenimis apie vykdymo užtikrinimo veiklą Pirmininkė prašo e, kalbėtojų jau baigti. Na, manau, kad e, bent, toks bendradarbiavimas pagerintų padėti informacijos rytyje dėl ribotų išteklių, kurios turime dabar, negalime daug ko nuveikti. Galime tiesiog reaguoti į, aiškiai, į aiškius pažeidimus. Ir viskas. Pone Montero, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Mm, turiu tris klausimus ponui Pedro Polonijo e, atstovui iš Portugalijos. Pirmas klausimas yra susijęs su e, vairuo, e, automobilių vairuotojo naudojimu. Kokių problemų tai galėtų kelti įgyvendinant taisyklės? Na, aš manau, kad e, tam tikros taisyklės jau dabar per daug liberalizuotos ir mes e, girdėjome klausimų dėl tam tikrų laikotarpių, jeigu mes viską dar labiau liberalizuosime, tai bus įmanoma nuomoti transporto priemonės E, vienoje šalyje, kitoje šalyje registruota įmonėje, mums, mums atrodo, kad keturių mėnesių laikotarpis yra per ilgas. E, sunkvežimių gamintojai taip pat turės pasigilinti, ar tai įmanoma. Mums atrodo, kad tai bus labai sunku mm, kontroliuoti, labai bus, būtų sunku kontroliuoti tą keturių mėnesių laikotarpį, kaip jis dabar yra numatytas e, sunkiųjų transporto priemonių direktyvoje. Taigi dėl nuomos, jei pažvelgtume į dabartinį, e, dabartinę direktyvą, kai pagal ją galima e, sudaryti naują sutartį, kai tik baigia galioti ankstesnė sutartis. Ir mums būtų labai sunku įsivaizduoti, kaip užtikrinti tų procesų kontrolę. Dar vienas klausimas, kuris susijęs su kitais. Kokį poveikį tai darytų periferiniams šalims, pavyzdžiui, mūsų šaliai, Portugalijai? Kaip jau sakiau, vairavimas yra vežimas, yra traptautinė veikla, mes veikiame įvairiose šalyse. Ir kai kuriuose šalyse, Ispanijoje, Vengrijoje, ši tarptautinė profesija tikrai pajus didelį poveikį, jeigu bus įgyvendinti pateikti pasiūlymai. Pažiūrėkime į minimalų darbo užmokestį Belgijoje, Prancūzijoje. E, Minimalus darbo užmokestis yra daug didesnis nei kitose šalyse. Šios šalis labai aktyviai veikia mm, šiame sektoriuje. Na, tą patį galiu pasakyti ir apie Ispaniją. Taigi maždaug 35 procentai, 40 procentų e, sudaro, e, išlaidų sudaro darbo užmokestis. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad beveik visur Europoje dabar trūksta vairuotojų ir jeigu mes bausime įmonės, kurios įsisteigusius periferijoje, jos bus priverstos mažinti savo transporto priemonių parkus arba vykdys tik trum, vežimo trumpais atstumais e, operacijas. <coughs> Euh, voorzitter, dank u zeer. Ponas Vim van Denkom, trys minutės. Norėčiau pateikti klausimą profesoriui iš Dansko universiteto. Gal būtų galima grįžti prie pirminės kabotažo pervežimų minties, būtent, kad reikėtų vengti, kad krovininiai automobiliai nevažiuotų be, be krovinių. Ir tada. Well, that, uh, Paris... Prisiminkite štai ką, kad jei esate periferinėje valstybėje narėje, tai grįžti per tą laiką, kurį siūlo komisija, yra labai sunku. O jei esate toje centre, centrinėje valstybė narėje, tai tas yra lengviau. Šių dalykų negalima lyginti. Ir tuo būdu taisyklės įgauna kitokią, kitokį pobūdį įvairių šalių įmonėm. Norėčiau paklausti E, Švedijos atstovo ir pono Parilo, ką jie galvoja apie tai, kas sakė e, ponas iš Faberer dėl to, kad reikia daugiau lankstumo. Taip, atsakysiu daniškai. E, dabar matom, kad Lenkijoje registruoti sunkvežimiai e, iš tikrųjų priklauso mm, Danijos tam tikrai bendroviai ir po to jie ten e, važiuoja iš Lenkijos, pervažiuoja per Daniją, į Švediją ir atgal. Būtent e, lenkiškais registravimo numeriais pažymėti Lenkijos sunkvežimiai ir jie skirti kabotažo vidiniams pervežimams. Danijoje ir Švedijoje. Tad mes lankstumo turim pakankamai, daugiau lankstumo tikrai nereikia. Eigenlijk rij- en rusttijden. E, o dėl vairavimo ir poilsio laiko, aš tą turiu omeny, ar čia reikia daugiau lankstumo? Kelių transporto sektorius yra vienintelis sektorius ir tą rodo tyrimas, kurį užsakė Europos komisija, kuris yra lankščiausias iš visų sektorių. Ir komisijos komunikate būtent komisija kreipėsi į socialinius partnerius, sakydama, kad visi Europos sektoriai dirba mažiau negu 48 valandas į savaitę, o transporto sektorius daugiau. Ir nebegalima prašyti, kad tas sektorius būtų dar labiau lankstesnis. Jis yra pakankamai lankstus, bet reikia kontroliuoti, kaip laikomasi dabar galiojančių taisyklių. Jau didesnio lankstumo transporto sektoriuje tikrai nebegalime reikalauti. Nebeįmanoma to padaryti. Vokietija pavyzdžiui, sako, kad trūksta 15 tūkstančių parkingo vietų. Tai, kad legalizuotume tą socialinį dempingą, reikia 35, 35 tūkstančius parkingo vietų sukurti. Tai lygiai taip pat lyg. Dėkui. Dabar žodis ponui Ertug. Dvi minutės. Prašau. Dėkoju. Pradėsiu mm, pateikdamas klausimą ponui Laiko. Kiek kabotažo, kai jūsų klausė, kiek kabotažo jūs darote, sakėte 0,0, bet matau, kad 1200 tūkstančių 1200 e, sunkvežimių kiekvieną savaitę yra Vokietijoje, atitinkamai 700 Junktinėje karalystėje, 500 Beneliukse. Ta gavau iš jūsų interneto tinklapio. Noriu pasakyti, kad čia mes kalbame apie tarptautinius e, pervežimus, tai yra, kad bent jau vieną kartą kertama siena, kai gabenamas krovinys. O kabotažas, mano supratimu, tai yra, pavyzdžiui, paėmus Vokietiją, kai Vokietijoje pakraunamas krovinys ir Vokietijoje į kitą vietą pristatomas. Tai tokio kabotažo 0 procentų mes turime. Kitas klausimas. Ponui Skiperiui, jūs sakėte, kad problema yra tai, kad ne visi laikosi esamų taisyklių, bet jei turėtume Europos atitinkamą instituciją užtikrinančią tas taisyklės, ar jai daugiau e, kompetencijos ES šioje srityje turėtų. Ar jūs su tuo sutiktumėt? Aš e, čia nenorėčiau komentuoti Europos institucijų kompetencijų ar Europos atitinkamų agentūrų uh, E, kompetencijų. Nenoriu leistis į politinės diskusijas. Aš atstovauju 15 valstybių narių, bet mano klausimas yra, ar reikia, kad Europos Sąjunga turėtų daugiau galių užtikrinti esamų taisyklių įgyvendinimą. Tai visuomet būtų pageidautina turėti daugiau išteklių ir galimybių gyvendinti taisyklės, bet čia e, taip pat turime kalbėti apie glaudesnį bendradarbiavimą vienų su kitais ir naudotis 21 amžiaus galimybėmis ir technologijomis, taip pat ir keičiantis informaciją ir bendradarbiaujant, kai kovojame su tam tikrais taisyklių nesilaikymo atvejais. Dėkui, Karima man ne pingpongas patinka, o išmanusis tenisas, kur šiek tiek lėčiau žaidžiama. Aš noriu pasakyti, kad visose ekonomikos sektoriuose turi būti tikra bendroji rinka, kad galėtume užtikrinti gerą tos rinkos funkcionavimą ir tinkamą sąžiningą konkurenciją. Pone e, Bertelio, jūs kalbėjote apie e, tą teisingą konkurenciją, sakėt, kad ne visos įmonės, ne visos, kad e, įmonės skirtingai, skirtingose valstybėse narėse e, moka skirtingai, skirtingas sumas veikatos apsaugos srityje, pensijoms ir taip toliau. Tai ar jums ar jums svarbiau ta, tos išmokos, kai kalbant apie, kalbant apie pensijas? Ir ar jums svarbiau pensininkai, ar tos sumos, kurias gali uždirbti aktyviai dirbantis vairuotojai? Mes norime mm, kalbėti apie sąžiningą konkurenciją. Ir konkurencija yra susijusi ir su atlyginimu, sąžiningu atlyginimu, bet tai nėra tik atlyginimas, tai yra taip pat visos išmokos taip pat ir pensija, ką pabrėžia socialiniai partneriai. Tai kai mes kalbame apie tam tikrą rinkos segmentą, įvairiose valstybėse narėse, apie vieną ir tą patį rinkos segmentą įvairiose valstybėse narėse, tai gal mes, aišku, vienodo atlyginimų negalime užtikrinti, bet turime turėti tą pačią apmokestinimo bazę. Tokia logika turėtume remtis. Europos e, parlamente e, net ir padėjėjų kainos, e, padėjėjų atlyginimai valstybių narių parlamentuose, net ir parlamentarų padėjėjų atlyginimai skiriasi dešimt kartų. Tai čia ne tik transporto problema. Pono Parilo noriu paklausti, kur tie vairuotojai po trijų savaičių darbo turi būti, kur jie ilsisi? Labai geras klausimas ir šiandien atsakymo į tai neturime. Pavyzdžiui, imkime vairuotoją, Lenką, kurį pasamdė Portugalijos įmonė, kuris turi grįžti į įmonės ir ten, kur yra įmonės būstinė Portugalijoje, to prašo kai kurios transporto federacijos o jo šeima ir jo įprastinė gyvenamoji vieta yra Lenkija. Tai tada jis ką turi ilsėtis Portugalijoje, ten, kur įmonės buveinė. Ir taigi man, man ir, ir ar jis gali iš vis grįžti, pažiūrėjau, į Lisaboną, kur galima patekti tik su dviračiais. Nes jei įmonės būstinė yra Lisabono senamestie, kur siauros gatvelės, tai kaip tam vairuotojui kitos e, būstinės privažiuoti, nebent dviračių, bet jis tai vairuoja sunkvežimi. Dėkoju ponui Zylė. Aš nežinau jokio kito europinio teisės akto, kur, pagal kurį Europos piliečiai turėtų grįžti po trijų savaičių konkrečią vietą policijai, užtikrinant, kad tas grįžimas įvyktų. Ponas Telička, trys minutės. Taip, e, daug yra protekcionizmo Europoje, bet dabar uh, Pone Bartolo, gal pakalbėtumėt apie prancūzijos vairuotojų užmokesčio, darbo užmokesčio struktūrą trumpai. Paskutinėje grafoje tie užmokesčiai atspindėjo įmonės socialiniai mokesčiai, e, vidutinės e, išlaidos 30 eurų vidutiniškai, tai vidutinės vidutinis darbo užmokestis 2200 e, eurų, su vis, atskaičiavus visus mokesčius. Bet pateikta informacija nebuvo visai teisinga, nes vargu ar galima kalbėti apie palyginamus skaičius. Kitas dalykas, jūs kalbėjot apie keletą elementų Bet e, kai kas e, jūsų akimis, ką būtų galima pasiekti mobilumo dokumentų paketu, koks būtų tikslas? Ačiū už klausimą. Pirmiausia, kabotažo pervežimai, tai mes nuožmiai priešinamės bet kokiems kabotažo pervežimams. Penkios dienos tai yra paslėptas liberalizavimas Ir kol e, tas pasiūlymas nebus atsiimtas, tai mes kol kas norėtume numatyti tą tokį e, per, tarpinį laikotarpį tarp dviejų kabotažo pervežimų, nes kabotažo pervežimai buvo numatyti tam, kad būtų galima optimizuoti krovinių pervežimą. Atsiprašau, mes čia prarandam laiko. Mano klausimas toks, kokį, kokį tikslą išvelgiat mobilumo dokumentų pakete, bet negavau atsakymo. O kitas klausimas, tai koks skirtumas iš jūsų perspektyvos tarp trijų ar penkių dienų tų kabotažo pervežimų? Ir, ir jeigu dabar būtų apribojama iki trijų dienų, tai kaip tai paveiktų apskritai tarptautinį krovinių pervežimą? Tikslas e, kabotažo pervežimų išvengti, kad tikslas toks, kad čia vėlgi, kad nebūtų padaryti, tie kabotažo pervežimai e, pasidarytų tam tikra izo, atskira rinka, kurioje negalėtų veikti tos taisyklės, kurios galioja tarptautiniams pervežimams. Uh, kad e, vėlgi, kad ne, nebūtų tie kabotažo pervežimai atliekami be darbo sutarčių. Atsiprašau, bet aš klausiau, koks skirtumas būtų tarptų trijų ar penkių dienų pervežimo. E, negavau atsakymo. Aš ne tai, kad už e, tam tikros, už, už praktiką, kuri būtų nereglamentuojama, bet aš atsiprašau, negavau atsakymą į savo klausimą. Labai ačiū, ponė Telička. Dabar aš pati norėčiau pirmiausia kreiptis į profesorių Borkovskį. Gal galėtume dar kartą patvirtinti tai, ką aš girdžiau. Jūs sakėt, kad reikėtų numatyti skirtingas taisyklės vidurio e, Europos šalims ir rytų Europos šalims. Ar jūs taip sakėt? pasisakydamas, ar aš teisingai išgirdau tokią mintį? Ne. Aš tik tai sakiau štai ką, kad jūsų čia siūlomos taisyklės turės skirtingų padarinių vidurio ir rytų Europos šalims. Vadinasi, jūs už tai, kad e, taisyklės būtų kaip pakoreguotos taip, kad būtų galima pasiekti aukštesnių tikslų, geresnių socialinių taisyklių ar griežtesnių. O ar jūs pasisakot už vienodą užmokestį, už tą patį uh, už tą pačias darbo valandas, ar čia dėl to atsirastų tam tikrų neligumų Europoje? Atsakymas. Jeigu viskas būtų vienoda kaip pragyvenimo išlaidos, tai taip pasisakyčiau. Toliau, dar pirmininkė kalba, klausykitės. Toliau. Pone Parijo, Jūs paminėjot sukčiavimo kontrolės klausimas labai svarbus mobilumo dokumentų pakete, kad jį reikėtų spręsti, kad reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi, būtų įgyvendinami turimi Europos teisės aktai. Taip, taip, taip, tą galiu pasakyti, pažiūrėjau, ECR. Kai atliekama kontrolė, visuose valstybėse narėse atliekama iš šimto sunkvežimių, 30 nustatoma e, sunkvežimių, kur, kurie vienaip ar kitaip paže, pažeidžia turimas taisyklės, 7 tūkstančiai sunkvežimių. Tad tokia padėtis, jeigu komisija tikrai nesuprato tos tiesos, tai turbūt ji nieko nesuprato. Tai Ar jūs pasisakot už Europos kelių agentūrą, kuriai tektų transporto, kelių transporto e, prekių, krovinių pervežimo kontrolės funkcija? Man sunku atsakyti į šį klausimą, kadangi klausimas politinis. Maničiau, bendradarbiavimas ES lygių gali pasiteisinti. Pirmininkė, Paskutinis klausimas. Irgi ponui Paryju. Jūs mane nutraukėt, tai aš tada dar dešimčia minučių ilgiau kalbėsiu. Pone Paryju, aš norėčiau suprasti štai ką. Koks yra vairuotojų statusas, vairuotojų, kuriuos įdarbina vadinamosios pašto dėžučių bendrovės, kurie uh, kurie nedirba savo kilmės valstybėse. Tai koks tų tokių vairuotojų statusas? Aš tiesiai pasakysiu, tai yra šio laikinės visuomenės, šio laikiniai vergai. Ir tą pasakysiu tiesiai. Antai, rumunas vairuotojas, mėnesių, mėnesius dirbantis Belgijoje, Prancūzijoje, turėdamas Slovakijos vairuotojo status, statusą, nes komandiruot, komandiruot, komandiravimo direktyvos pirmas straipsnis nustato, kas yra komandiravimas darbuotojų. Det vi ser här idag är precis anledningen till varför EU inte... Taip, dabar Kodėl ES tas transporto sektorius ne iki galo e, veikia? Tai e, mes vėlgi nesam e, vienodose ekonominėse sąlygose ir kartu socialinio sektoriaus įstatymai labai margi valstybėse narėse. Tai yra svarbiausias priežastis tų visų e, transporto sektoriaus kliūčių. Antai paminėsiu e, E, vėlgi Švedijoje, e, Švediją kertančių sunkiųjų transporto priemonių e, skaičius, transporto priemonių, kurios po to ten važiuoja į Daniją ir toliau ir nesilaikant taisyklių. Aš pats daugelį metų buvau tarptautinių pervežimų vairuotojas ir išmanau, E, padėtį kartu kam, kabotažo pervežimo e, klausimus išmanau ir buvo tikrai e, girdėjau tokių gana paikų argumentų. Antai, Vokietijoje. Antai, Vokietijoje yra Vokietijoje registruotų, sakykime, automobilių E, su, su e, vokiečiais vairuotojais ir, ir kaip, tai jūs tada e, tik turit mokėti atlyginimus vokiškus. Ačiū už šį mielą klausimą. Na, pasižiūrėkite į mūsų interneto svetainę. Mes turime antrinę įmonę Vokietijoje, bet turbūt suprantate, kad Mes tai yra priekybos įmonė ir mes ten samdome e, vokiečius pardavėjus. Mes nevykdome transporto ir kapodažo, kabotažo operacijų Vokietijoje. Ir jeigu jūs matėte kada nors Vaberę sunkvežimį atliekantį kabotažo operaciją, prašau jų nufotografuoti ir atsiųsti man nuotrauką. Aš vadovauju šiai įmoniai ir labai gerai žinau, apie ką kalbu. Och till saken hör ju också att Vabrer ägs av ett riskkapitalbolag kallat Mid Europa. Ni ägs till 97 procent. Bet eh, dėl rizikos kapitalo įmonių vidurio Europoje ir eh, sunkvežimiai su mm, vokiškais, vokiškais registracijos numeriais eh, ir čia, sakykime, vėlgi su Niderlandų uh, lygio atlyginimais. Taigi, jeigu jūsų uh, sunkvežimius vairuoja vairuotojai kitose šalyse, tai yra kabotažas. Na, nesuprantu, ko jūs klausėte. Kabotažo apibrieštis yra aiški. Tai reiškia, kad užsienio vairuotojas ir užsienio sunkvežimis e, atlieka vidaus vežimo operacijas. Tokių operacijų mes turime, turime nulį. Jeigu jūs paprašytumėte Vaberę pasamdyti e, vokietį vairuotoją, kad jis vežtų krovinį iš Vokietijos į Vengriją, tai nėra kabotažo operacija, tai yra trans, tar, tarptautinis vežimas. E, Ačiū, ponui Lundgren, dabar e, tęsime. Ačiū, pirmininkė. Pone Arnotų, e, pirmas mano klausimas skirtas e, ponui Skiperai. Jis, pažiūrėjau, sakė, kad maždaug yra 30 procentų sukčiavimo atvejų su tachografais. Mm, aš manau, kad taip pat sukčiavimas reiškia ir reikiamų dokumentų nepateikimą. Taigi, Tokiais atvejais, manau, turėtų būti numatytos didelės sankcijos, nes tai būtų vienintelė veiksminga priemonė atgrasanti nuo tokių pažeidimų. Toks mano pirmas klausimas. Taip, turi būti numatytos veiksmingos ir proporcingos sankcijos, taip pat atgrasančios sankcijos. Jos tokios ir yra. Daug pinigų yra uždirbama sukčiaujant Ir na, sukčiaujanti transporto priemonė gali per metus užsidirbti papildomai po 10 tūkstančių eurų. Ir įmonės taistosi su tuo, tokiu sukčiavimu, nes galiausiai joms tai vis tiek yra palanku. Be to, reikėtų pasakyti, kad veikianti sistema yra tokia, kad atsižvelgiant į reputacijos vertinimą. Na, gali, galbūt geriau būtų vertinti reputaciją, panaikinti leidimą, e, verstis veiklą ir panašiai. Mano antras klausimas yra skirtas poniai Bartolo. Ačiū Jums už skaidres. E, pone Bertelo, Jūs. Na, šiek tiek kalbėjote apie protekcionizmą, bet aš manau, kad, manau priešingai, kad taikydami išmanų protingą protekcionizmą mes galime kai ko pasiekti. Na taip, pragyvenimo lygis nevienodas e, valstybėse narėse, bet tas argumentas yra nuolat kartojamas. Aš manau, kad mes ne visada, niekada neįveiksime nesažiningos konkurencijos problemos, todėl čia reikia tam tikro e, išmanaus protekcionizmo. Toliau, ar nemanote, kad e, atsižvelgiant į E, teisės aktus. Principas vienodas užmokestis už tą patį darbą turi būti įvedamas, taikomas kiekvienoje valstybėje narėje. Ir tai, ką sakė ponas Lungren, rodo, kad ES veikia prastai, įskaitant ir tą sektorių, kuriuo mes čia domimės. Ačiū už klausimą. Taip, mes mm, manome, kad na, valstybės narės juk e, patvirtino prieš dar komisijai teikiant pasiūlymą, patvirtino savo nacionalinius teisės aktus, tai padarė Vokietija, po to Prancūzija. Mums komandiravimas nėra idealus sprendimas. Mūsų nuomonė, jį sunku pritaikyti transporto sektoriuje. Tačiau aš paminėjau viską, ką mes turime, kaip mes bandome rasti sprendimų, kad sureguliuotume vairuotojų socialinę padėtį. Ir dar mm, Taip, reikia galvoti apie e, vienodą užmokestį už tą patį darbą, tačiau kai turime tokią mobilę veiklą, vykdomą ne vienoje teritorijoje, tai pasiekti sunku. Ačiū poniai e, Bartolio, dabar ponas Dėly, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, turiu du trumpus klausimus poniai Bartolo. Pirmas dalykas, laikračiuose vakar skaičiau, kad šimtai mm, sunkvežimių vairuotojų užblokavo Prancūzijos sieną su Belgija ir Italija, kadangi jų netenkina komisijos pasiūlymas ir numatyta apsauga nuo konkurencijos iš rytų Europos. Na, žinoma, jie turi teisę protestuoti, aš į tai nesigilinsiu, tačiau ar, ne, ar, manote, ar tikrai manote, kad kelių blokavimas yra tinkamas būdas apsaugoti e, transporto bendrai rinkai? Tai yra toks provokacinis klausimas. Kitas dalykas, jūs minėjote darbo kešio skirtumus įvairiose šalise. Ar jūs tikrai manote, kad e, visi šies, visus šios E, skirtumus panaikinsime, privertę e, visus tolimųjų reisų vairuotojus laikytis komandiruotų darbuotojų taisyklių. Taip pat e, kaip yra su kitomis transporto rušimis, pavyzdžiui, aviacija, ten irgi kalbame praktiškai tik apie tarptautinį transportą. Taigi ir ten turi būti taikomos nuostatos dėl vienodo darbo užmokesčių už tą patį darbą. Tokie mano klausimai. Ačiū. Euh, Ačiū už klausimus Na, pirmas, dėl pirmo klausimo kreipiuosi į savo kaimyną, nes tai yra ETF, ETF iniciatyva, būtent jos atstovai blokavo kelius ir nemanau, kad mes visi vienodai supratome, kas įvyko socialinės apsaugos ministrų taryboje spalio 23 dieną. Na, neaišku, ar komandiravimas taikomas ir transporto sektoriui, ar mm, laukiame dar specialiųjų teisės aktų, iki tol taikoma ankstesnė direktyva. Toliau Mm, kitas klausimas. Na, tikrai nemanome, kad jeigu visiems vieno, mokėsime vienodą užmokestį, išspręsime konkurencijos problemą Europoje. Tiesiog šiuo metu įmonės įgyja konkurencinį pranašumą vien mokėdamos diferencijuotą darbo užmokestį ir mokesčius. Taigi, ar įmonė esanti tokioje pačioje E, konkurencinėje padėtyje. Na, sprendimas nėra idealus, yra įvairių režimų, tačiau diskusijos, kurios dabar vyksta ir kurios vyks artimiausiais mėnesiais, bus apie tai, kokį reiktų numatyti režimą tarptautiniams vairuotojams, to, tolimųjų reisų vairuotojams. Čia kalbame ne apie šalies viduje dirbančius vairuotojus. Ir mes diskutuodami visi kartu ieškosime sprendimų. Eh Dėkoju. Izabelė Demontė, jum žodis. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, pono Parilo. Norėčiau paklausti dėl vairavimo laiko ir poilsio laiko. Komisija įvairiai skaičiuoja, kiek turėtų būti vairuojama ir kiek ilsimasi ir ar tie reikalavimai už, užtikrins saugesnę situaciją keliuose, ar vairuotojai jausis geriau pailsėję ir ar tai iš tiesų bus naudinga vairuotojai. Pasiūlymas, kuris pateiktas, mums visiškai neprimtinas, nes jei keičiame, kiek uh, laiko galima vairuoti ir kiek laiko reikia ilsėtis, tai turime neužmiršti, kad nuo to priklauso ir kiti aspektai, nes taip keičiame ir darbo laiką. Komisija pateikė pasiūlymą, žinodama, kad jis nėra logiškas, jei neįsime toliau, jei tik tuo ir apsiribosime. Taigi reikia apskritai visą vairavimo laiką reglamentuojančias nuostatas keisti, o tam mes prieštaraujame. Mes manome, kad dabartinė situacija turi išlikti, bet reikia taikyti taisyklės, o ne jas keisti dėl to, kad jos netaikomos. Dėkui. Dėkui. O dabar dėl lankstumo aspektų ir grįžimo namo norėčiau paklausti pono Laiko, nes galima ilsėtis ir sunkvežimyje. Ar jūs nepritartumėt tam, kad visas tarptautinis transportas ir kabotažą atliekantis transportas turėtų išmaniuosius tachografus? Mes prieš tai, kad būtų mm, tas savaitinis poilsis automobilyje nes mes e, siekiame, kad dabartinis reglamentas būtų gyvendintas 561-2006 metų. Tai yra, kad ilsėdamasis vairuotojas galėtų laisvai judėti. Tai yra, kad jis neturi ilsėtis transporto priemonėje. O dabar mes priverčiame jį toje transporto priemonėje ilsėtis. Taigi, mes nenorime kad 45 valandas skirtas poilsiui vairuotojas praleistų automobilyje. Dėkui, toliau kitas komiteto narys, tris minutės turite paklausti. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau komentarą pateikti, reaguodamas į tai, ką sakė profesorius Borkovskis. Transporto paslaugos. Ir jų kaštai, kur tos paslaugos visat bus brangesnės ir kur mažesnės ir kaip tai susijęs su įmonių dydžiu. E, transporto paslaugos bus brangesnės tose valstybėse narėse, kurios labiau priklausomos nuo transporto sektoriaus, tai yra centrinė ir rytų Europa. Ir manau, Bulgarijoje, Lenkijoje, Bulgari, Bulgarijoje, Rumunijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje jausis ženklus transporto sektoriaus augimas. Kitas klausimas, kiek dienų reikia vairuotojui, kad iš Portugalijos vidurio nuvažiuotų į Vokietijos vidurį. 8 tūkstančiai sunkvežimių mūsų sienas kerta kiekvieną dieną. Vokietija yra maždaug ketvirta ar penkta šalis pagal mūsų prioritetinių paskirties šalių sąrašą. Daugelis Portugalijos sunkvežimių, kurie iškrauna krovinį Vokietijoje, pasikrauna vėl Vokietijoje ir veža tuos krovinius į Ispaniją arba į Portugaliją. Tai tokia yra įprastinė e, krovinių gabenimo situacija. Aš tik noriu paklausti, kiek dienų reikia iš Portugalijos nuvažiuoti į Vokietiją? dėl 45 valandų taisyklės. E, reikia užtikrinti du trumpus poilsio laikotarpius. Tai vykstant į Vokietiją visas veiksmas gali užtrukti 15 dienų. Vokietijoje reiks išsikrauti ir po to, pavyzdžiui, toliau važiuoti į Ispaniją. Tai kalbame apie 15 dienų laikotarpį ir prieš jum grįžtant į gimtąją šalį, jūs turite tą 45 poilsio valandų laikotarpį. Numatytą poilsio valandų laikotarpį užtikrinti. Taigi per tas keturias savaitės turite du ar tris trumpus poilsio laikotarpius, o po to yra numatytas ilgesnis poilsis jūsų gimtinėje kilmės šalyje. Portugalija Rumunijos Bulgarijos vairuotojus samdo ir jie tada, e, dirbdami Portugalijai, į Portugaliją atsiveža šeimas, kur irgi ilsisi, kai išmuša tas poilsio laikas. Dėkoju. Man keista, kad toks ilgas atsakymas į tokį trumpą klausimą. Tai daugiau jokių komentarų ir neturiu. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, bet trys jums skirtos minutės jau baigėsi, laikomės taisyklių. Pone Maisner, dabar žodis jum arba ponui Teličkai. Jūs atiduodat savo kalbėjimo laiką ponui Teličkai. Puiku, prašom, ponas Telička, dvi minutės. Aš pasinaudosiu garbaus garb, e, kolegės Bilbao mm, klausimais. Už ją pateiksiu klausimus, nes jinai šiandien negalėjo atvykti. Ir dabar norėčiau e, kitų ekspertų trumpai paklausti, nes ponios Verdelot jau klausiau, koks būtų pagristas laiko tarpas kabotažui ir kodėl. Tai kiekvienas iš jūsų labai norėčiau, kad atsakytumėte į tą klausimą. Pabandysiu trumpai atsakyti. Kabotažo trukmė pas mus, mūsų nuomonė, maksimali trys dienos. Kad automobilis galėtų grįžti į savo bazę. Tai norėčiau, kad ir visi ekspertai atsakytų į tą patį klausimą. Koks yra ilgiausias e, kabotažo e, laikas ir kuo tai pagristumėt? Man įdomu, ar skiriasi jūsų nuomonės ar ne. Dėkoju. Taip, sutinku, kad turėtų būti trys dienos, nes kabotažo pervežimo tikslas, kad sunkvežimiai nevažiuotų mm, tušti. Mm, nes tą galima. Trys dienos tikrai už, už pakankamas laikotarpis, tinkamas laikotarpis kabotažo pervežimui. Uh, like you... Norėčiau paprašyti, kad jūs klausimą angliškai pakartotumėt. Kartoju. Uh, kiek jūs įsivaizduojat yra maksimalus, turėtų būti maksimalus kabotažo laiko tarpas naujosiuose teisės aktuose ir kuo jį pagryštumėt. Mes manome, kad dabar kabotažo taisyklės yra geros, jei kalbame techniškai apie tikrą kabotažą. Septynios dienos mūsų nuomonė yra tinkamas laikotarpis jei keisis kabotažo taisyklės, tai kaip tada, mm, jei bus tos trys dienos ir kaip tada, kai automobilis važiuoja tuščias, kaip į tai atsižvelgsime. Pavyzdžiui, sunkvežimis, kuris išsikrauna Junktinėje karalystėje, paprastai tuščias vyksta į Prancūziją ir tada atvažiavęs į Prancūziją atlieka kabotažą iš vienos vietos, pavyzdžiui, Prancūzijoje iki Bordo ir tada vėl tuščias važiuoja į Ispaniją. Taigi tie e, tam tikri atstumai yra važiuojami būna tuščiam. Dėkui, pirmininkė. Du klausimai. Pone, ponui Perilai. Kaip ETF galvoja apie parkingo ir viešbučių paslaugas, kurios turėtų būti nepelno siekiančios paslaugos. Kaip tą mintį galėtumėt labiau išplėsti? Toliau, ko, kaip ETF e, sureaguotų, kai siunčiami pakaitiniai vairuotojai, kad sunkvežimis toliau važiuotų, o tas prieš tai vairavęs vairuotojas grįžta namo ilsėtis pagal numatytą laiko tarpą. Kaip toks scenarius jum tiktų? Dėkui. Ačiū už klausimą. Dėl grįžimą į gyvenamąją vietą, jeigu darbdavys pasiunčia kitą vairuotoją. Dabar kokia padėtis? Padėtis yra tokia, kad vairuotojas E, gražinamas į savo šalį, e, mokant jo įmoniai. Vienas tokių pasiūlymų buvo pateiktas per mm, socialinį dialogą. Buvo siūloma, kad vairuotojas grįžtų į įmonės užregistravimo valstybę. Antai Portugalijos e, įmonė ir vairuotojas Lenkas o mes norėtume įteisinti tai, kas jau yra dabar. Kad um, vairuotojo kad vairuotojas į savo e, kilmės šalį galėtų grįžti mokant įmoniai, padengiant išlaidas, kad tai būtų įteisinama ta padėtis. Nes e, dabar e, šiaip jau vairuotojai tada e, turėtų, tai yra nesant taisyklių, vairuotojams tada tektų padengti. Taip, bet, bet aš turėjau galvoj ne tai, kad čia sunkvežimį gražinti, bet vairuotoją pakeisti. E, o čia ne tai, kad mm, kalbėjau apie parkavimo vietą socialinės įmonės. Atsakymas. E, transporto priemonė turėtų atlikti esminę tą veiklą šalyje, kurioje įmonė užregistruota, nes būtų neįsimanoma, kad e, kita įmonė įsikūrusi E, tam tikroje šalyje, kad jos ten, tuos transporto priemonės netliktų tuos esminės veiklos, nes čia vėl iškiltų tos ne, nesažiningos konkurencijos klausimas ir panašiai. Labai svarbu, kad e, esminę tą veiklą sunkvežimis atliktų šalyje, kurioje registruota jo įmonė. O parkavimas ne tam, kad vairuotojai galėtų pamiegoti, bet tam, kad vairuotojai galėtų nusiprausti, pavalgyti, e, atlikti kitus poreikius ir po to po to važiuoti toliau. Parkavimas tai nėra vieta, kurioje vairuotojai gyventų. Ne, klausimas buvo toks - viešbučiai ir parkavimo sąlygos. Tad jūs kalbėjot apie tokias, tokių sąlygų būtent sudarimą vairuotojams parkavimo aikštelėse ar kaip? Taip, bet dabar, kol neleidžiama mm, kaip atlikti, patirti poilsį parkavimo, parkavimo aikštelėse, tai paprastai vairuotojo darbdavys turi pasirūpinti, kad jo vairuotojas uh, Mm, galėtų pailsėti vienu vietoj, kur, kurios dydis didesnis negu 2 kvadratiniai metrai viešbutį ar kur kiti, kitur. Dabar ponas Bar e, jau ketina išeiti ir jūs pakeis ponas Ungrin. Dvi minutės irgi jums numačiusi. Ponas Bach. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegai už tai, kad lankstus. Turiu du klausimus. Pirmas ponui Schiperiui dėl vadinamųjų pašto dėžučių įmonių. Gal būtų galima e, griežčiau reglamentuoti tokias įmonės? Ar yra galimybių apriboti tokius piknaudžiavimus, kai steigėsi tokios įmonės. O kitas mano klausimas ponui Paryjo. Gal būtų galima numatyti perinamąjį laikotarpį, nes kaip supratau, jūs tikrai nepasisakytumėt už vairuotojų poilsį sunkvežimio kabinuose. Gal būtų galima numatyti perinamąjį laikotarpį, trukmę, e, numatant prievolę valstybėms narėms e, tiesiog e, užtikrinti infrastruktūrą. Tai būtų galima tad numatyti perinamąjį laikotarpį, kad tokia poilsių skirta infrastruktūra būtų sukurta. Ačiū. Ačiū. Įdomus klausimas. Aš nekalbėsiu apie tai, ką mes tikrinam ir kaip darom ir dabar vėlgi atsakysiu holandiškai. Aš kalbėjau ne apie tai, ką mes darom, bet kas tą daro. Mes turim griežtas taisyklės, Ir jeigu norėtume geresnio jų įgyvendinimo, mes turėtume paremti vieni kitus administracinę prasme. Mes tikrai turėtume geriau pasiremti dabartiniais teisės aktais, bet jiems įgyvendinti reikia geresnio bendradarbiavimo. ETF mes klausomės kartu atidžiai ir darbdavių, ir darbuotojų. Tad e, tikrai geriausia būtų, jeigu vairuotojai galėtų grįžti ilsėtis pas, į savo namus. Tai būtų gerai, o numatyti pereinamąjį laikotarpį nemanau, kad tai kam nors išeitų į naudą. Dar keletą sekundžių lieka klausimas poniai Bertelo. Jūs rodėt e, skaidrę, kur kabotažo pervežimai turi neigiamų padarinių jūsų vidaus rinkai, tarptautiniams pervežimams. Ar tai turės nacionalinėms rinkoms? Taip, klausimas taip, nes e, tie mūsų duomenys surinkti nuo 2009 metų vėlgi rodo, kad nebuvo poveikio daroma tarptautiniams pervežimams. Pone Ungrin, jūs pakeičiat kolegę ir dabar jums suteikiu trijų minučių laiką. Lundgren, labai ačiū. Taip, ponui Laiko norėčiau pateikti klausimą. E, e, Kalė mm, šalia uosto mm, sunkvežimiai, kurie ten parkuoti, kurie ten sustoja ir po to jie būna tiesiog apiplėšiami, e, pavogiami kroviniai. Ir gal ir priemonė, kuri e, galėtų e, vėlgi užfiksuoti e, tokius atvejus. Tai ką jūs į tai pasakytumėt? Taip, sutinku, kad kalė uostamieščio teritorija tikrai ne, <laughs> ne pati žaviausia vieta vairuotojams praleisti mm, savaitgalį, nes tos džiunglės pabė, migrantų dar tebėra. Iš tikrųjų, migrantai kelia nemažai problemų, bet jeigu dabar pagal dabartinės taisyklės vairuotojai privalo pasilsėti, pailsėti, tai tą jie turi padaryti, jie turi padaryti šioje e, Lamanšo pusėje pagal dabartinės taisyklės. O dėl sąžiningų atlyginimų, tai suprantama, kiekvienas vengras mm, norėtų uždirbti tiek pat, kiek uždirba švedas ar, ar e, kitas europietis. Mm. Nes pastarieji vakarų, e, būtent e, vakarų Europos šalyse vengrai vairuotojai uždirba 4-5 kartus daugiau negu kad dirbdami Vengrijoje ir tikrai bet kas tada eitų dirbti. Pone Lundgrenai, daugiau klausimų nebeturit, dar 30 minučių. Dar turiu klausimą Danijos profsąjungų federacijos susivienimo e, atstovui. Dabar vėlgi, ar ką galit pasakyti apie e, dabartinių teisės aktų poveikį, ar ES narystė pakeitė kaip nors padėtį? Jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, tai ar jūs klausėt, ar yra užsienio mm, bendrovių, kurios atlieka pervežimus Danijoje? Ne, aš turėjau galvoje, ar Danijos narystė ES kaip nors paveikė tarptautinius uh, pervežimus. Atsakymas. Taip, taip, aišku, paveikė. Uh, Bet mes, kaip profsąjunga, profsąjungų susivienijimas, mes negalim pakeisti vidaus rinkos. Mes tiesiog turėtume e, turėti tinkamas taisyklės, kurios užtikrintų būtent e, vairuotojų statusą, ne kaip vergų statusą. Merci, Madame la Présidente. Ben, je vais essayer. J'ai déjà eu beaucoup de réponses euh, dans les. Pone Arnotiu, na, aš jau išgirdau daug atsakymų, bet pono Parijo norėčiau paklausti, ar jūs pasisakytumėte už tai, kad e, priimančios šalies e, vairavimo ir polsio taisyklės būtų taikomos nuo pirmos komandiravimo dienos arba nuo pirmos kabotažo e, dienos? Ar nemanote, kad galbūt vertėtų taip pat numatyti ir tam tikrą perinamą laukimo laikotarpį tarp dviejų kabotažo operacijų? Taip, ETF mano, kad tai turi būti taikoma nuo pirmos dienos, beje, taip ir yra numatyta dabar. E, komandiravimo direktyva taikoma nuo pačios pirmos dienos ir mes teikiame pasiūlymą, kad po pirmojo po kabotažo būtų laukimo laikotarpis. Ir taip mes taptume E, vienintelė, vienintelis regionas, e, kai nereikėtų iš ankstinės deklaracijos teikti kiekvienoje šalyje. Ir čia mes susidurėme su e, darbdavių mm, klausimu, kai yra, kad reikėtų, tarkim, jeigu yra daug sunkvežimių, reikėtų tikrinti ne 70 sunkvežimių, kurie laikosi taisyklių, bet tik 30, kurie daro pažeidimus. Ir aš nežinau, kodėl komisija numatė e, įgyvendinimo laikotarpį iki 2034 metų, o ne nuo 2022. Dabar žodis kalbėtojai dviems pusę minutės ponia Lukačevska. Aš norėčiau pateikti klausimą poniai Bertolo. Jeigu kabotažo klausimas būtų sprendžiamas per komandiruotų darbuotojų direktyvą, tai tada kiekvienas vairuotojas turėtų laikytis to paties vairavimo laiko, neatsižvelgiant į jo kilmės šalį. Taigi, kodėl trūksta noro įgyvendinti kabotažą? Prancūzija moka transporto bendrovėms. Prancūzijos transporto bendrovės mm, moka dides, didesnį, didesnius tarifus nei rytų Europos e, bendrovės, e, kodėlgi negalime to daryti visame transporto sektoriuje, bet turiu pasakyti, kad Prancūzijos priekybos tinklai, pavyzdžiui, Ošan, užtvindo rytų Europą pigiomis prekėmis. Na, jūs pasisakote, mm, ponia Parijo, prieš tai, kad vairuotojas miegotų sunkvežimio kabinoje, nes nėra ten tinkamos infrastruktūros. Tačiau yra kitų pavojų. Ar jūs ketinate siū... siūlyti nepardavinėti sunkvežimių su e, lovomis rytų Europos rinkoje? Na, jeigu E, Prancūzijoje paaiškėja, kad e, komandiruotas sunkvežimio vairuotojas gauna mažesnį atlyginimą nei prancūzų vairuotojas, tai mes nustatome sukčiavimo atvejį. Ir tokių e, dalykų pasitaiko. Aš žinoma negaliu lyginti Ošan produktų su vairuotojų darbu, kalbame apie visiškai kitokią situaciją, taigi šio klausimu neturiu ką daug pasakyti. Tačiau kitas klausimas buvo labai teisingas ką, ką reiškia komandiravimas. Ir iš tikrųjų mes nelabai suprantame, ką nusprendė e, ministrų taryba spalio 23 dieną. Jeigu mes pažiūrėtume į tikrąją e, komandiravimo direktyvoje, matome, kad ten kalbama tik apie minimalų darbo užmokestį, mokamas atostogas. Ir mums, e, mes suprantame, kad skirtingos valstybės skirtingai taiko tą direktyvą. Ir tai yra tikrai pagristas klausimas ir reikia prie jo dirbti vienu sakiniu prašom. ETF nepasisako prieš, e, prieš poilsį kabinoje ne todėl, kad trūksta infrastruktūros. Mes pasisakome prieš savaitinį poilsį kabinoje, kadangi tai prieštarauja e, teisės aktams. Ir mes dabar laukiame Teisingumo teismo sprendimo šio klausimu. Kitas dalykas - pavojus kroviniui. Taip, jis egzistuoja, tačiau čia atsakomybė tenka įmoniai. Ir šiuo metu vairuotojui draudžiama dirbti polsio metu arba e, saugoti krovinį polsio metu. Tai yra tas pats darbas. Ir tikrai negalime versti vairuotojų saugoti krovinių. Ačiū dabar žodis poniai Elas Sender dvi su pusė minutės. Ačiū klausimas, poniai Bertolau. Noriu paklausti, kokie dienpinigiai yra mokami jūsų vairuotojams. Tai yra dienpinigiai, e, iš kurių jie gali susimokėti už viešbutį ir saugomas e, savimakštelės. Na, pagal kolektyvinį susitarimą e, yra kompensuojamos išlaidos maistui ir taip pat mokame maž truputį daugiau nei 56 eurus per dieną. Na ir žinoma, tam tikros sumos skiriamos pietums, pusryčiams. Galėsiu Jums pateikti tikslesnių. Mm, ar Jūs e, patikrinate, kaip mokami dienpinigiai, ar Jūs patikrinate, pavyzdžiui, viešbučių sąskaitas, ar tai įeina į darbo užmokestį? Na, mm, m, darbdavys apmoka išlaidas ir e, šie šio, visa tai yra labai kontroliuojama, nes šios išmokos nėra apmokestinamos socialinėmis įmokomis. Na, jūsų skaidrėse e, buvo pateiktos sumos, parodėte, kiek uždirba užsienio vairuotojai. Ar turite kokiu nors domenu apie Europos ir ne Europos vairuotojų da, gaunamą darbo užmokestį? Ar jūs viską į vieną vietą sudėjote? Ne, mes ne, neatskiriame pagal vairuotojus skaičių, išskiriame užmokestį pagal šalis. Pirmoje skaidrėje mm, matėte bendrus skaičius. Tai reiškia, kad vairuotojai gali būti ir marokiečiai, ukrainiečiai, jūs čia tiesiog kalbate apie užsieniečius. Ne, ne, mes viską išskirstėme pagal Europos šalis, turime ir tikslesnių skaidrių, kur pateikta informacija apie kiekvieną šalį galėsime pateikti tą informaciją ir tai pateikė Tarptinio kelininkų federacija. Taigi, na, gali būti čia žaidžiama tam tikrais dalykais ir sunku čia viską kontrolu, kontroliuoti, kai grįžta vairuotojas į savo šalį. Kokios kontrolės priemonės yra taikomos? Mm. Aš čia kreipiausi į poną Parijo ir apie vairuotojų kelionę namo. Na, dabar pateiktame pasiūlyme tai nėra privaloma ir mes nelabai suprantame, uh, kaip yra apibrėžiama vairuotojo profesinė gyvenamoji vieta, gyvenamoji vieta, nelabai suprantame, kaip bus galima įpareigoti asmenį grįžti. Koks spaudimas, koks spaudimas gali būti daromas vairuotojui po trijų savaičių, ar jam bus sakoma, kad tu turi dabar dinkti savaitėj, o po savaitės grįžk ir pratesk savo darbą. Na, aš iš tikrųjų klausiau ne apie pasiūlymą, bet apie jūsų nuomonę, ar vairuotojai gali grįžti į savo šalį, ypač jeigu jie yra iš perifesnės šalies. Kaip Jūs vertinate šią padėtį? Ką galvojate apie ateitį? Kaip tai reikėtų atspindėti? Taip pat e, kokią kontrolę reikia numatyti, kad žmonės galėtų grįžti? Prašau atsakyti trumpai. Aš manau, kad reikia numatyti rimtos kontrolės sistemą, o šiuo metu tokios sistemos apskritai nėra. Ačiū. Dabar ponia Foster, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Na, atsiprašau pranešėjų, ne, neturėjau galimybės jų išklausyti, taigi bijau, kad kai, ką, kai kur pasikartosiu. Ar pranešėjai mm, pritarė komisijos ataskaitai? Ir ar pritarė e, mažesnio nei 3,5 tonų svorio automobilių įtraukimui? Na, aš Nemanau, kad reikėtų išplėsti transporto priemonių e, sąrašą, ypač čia turiu galvoje mažas ir vidutinės įmonės. Mm, taip pat reiktų atsižvelgti ir tų mažų transporto priemonių finansinę padėtį. Man būtų labai įdomu išgirsti pranešėjų e, nuomonę, ar jie pritarė man, kad yra tam tikrų dalykų, prie kurių nereikėtų liestis. Très précisément, pour répondre à la question, absolument oui, nous sommes pour l'inclusion. Mes pasisakome už lengvesnių nei 3,5 tonų automobilių įtraukimą į e, teisės aktus, tačiau palengvintomis sąlygomis palyginti su sunkia svoriais automobiliais. Taip, mes pasisakome, tikrai pasisakome už tai, kad transporto mažesnės nei 3,5 tonos e, e, masės transporto priemonės būtų įtrauktos, kad jos būtų įtrauktos kai tik užsieima tarptautiniais vežimais. Ir čia turi būti suteikta prieiga prie profesijos. Žinoma, mes galėtume diskutuoti, e, kaip turėtų būti reglamentuojamos sunkias svorės transporto priemonės, tai yra daugiau nei 400 tonų ir e, lengvesnės, tai yra mažiau nei 3,5 tonų. E, na, aš kalbėjau apie transporto priemonės kurios yra lengvesnės nei 3,5 tonos. Gal čia kažkoks skaičius netoks buvo pasakytas. Ir dar porą klausimų. Tarptautinio vežimo apibrieštis, kai kroviniai vežami į didelius, pavyzdžiui, sporto renginius ir panašiai. Komisijos pasiūlyme čia numatyti tam tikrie pribojimai ir jų būtų galima išvengti tinkamai apibrėžus tam tikrus tarptautinius reisus. Ar sutinkat? Na, manau, kad reikia labai atsargiai vartoti apibrieštis. Aš čia girdėjau tokių dalykų, su kuriais visiškai nesutinku. Kai vykdomas vežimas iš A šalies į B šalį, o tą vežimą vykdo C šalis, aš nemanau, kad čia galime kalbėti vien apie tarptautinį vežimą. Iš tikrųjų, čia darbo užmokestis turi būti arba A šalies, arba B šalies ir viskas. Na, jūsų laikas baigėsi, dėl to apgailestauju. Dabar ponas Van Wiltenberg, dvi minutės jums. Ačiū. Klausimas ponui Skiper. Jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu keistis informaciją, norint užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą. Noriu paklausti jūsų, kaip galima būtų pakeisti komisijos pasiūlymą be priedo papildomai prie išmaniųjų tachografų, gal galėtumėte pasiūlyti ką nors kito. Na, jau buvo pateiktas pasiūlymas e, dėl registro ir jame esančių duomenų. Tačiau problema ta, kad kalbame ne apie dabartinius įgyvendinimo duomenys, bet apie duomenys, kuriuos pareng, parengia valstybės narės po to, kai yra pritaikoma sankcija arba kažkas yra nuteisiamas. Ir tai užtrunka, o aš norėčiau naujausių, aktualių duomenų, kad galėtume e, priemonės nukreipti į tas įmonės, kurios nesilaiko taisyklių. Ar jūs sutiktumėte, kad reikia europinių taisyklių E, kad reikia sustarti dėl formato, kaip duomenys turi būti teikiami. Taip, gal, galėtume pasinaudoti tokią galimybę ir pateikti tokį pasiūlymą. Aš nesupratau gerai. Ar jūs pasisakote už skubų išmanių tachografų e, įvedimą? Taip, nuo 18 net jei įmanoma, arba 19 klausimas ponui Laiko. Ar jūs irgi pasisakot už kuo greitesnį išmanių tachografų pradėjimą naudoti? Mes e, nepritarėm teisės aktam, o ne technologijom. Tai mes kaip įstatymų kuriejai turime tai atsižvelgti ir tą padarysime. Dėkui pirmininkė, mano dvi minutės baigėsi. Kitas kolega, prašom, jum dvi minutės penkios sekundės. Dėkui. Noriu paklausti pono Skiver, koks yra nelegalių kabotažo operacijų procentas ar kiekis, kaip jas anksči, aiškiau galėtume išsiaiškinti. Aš neįsivaizduoju, neturiu jokios idėjos, koks tas kiekis nelegalių operacijų, nelegalių kabotažo operacijų. O mes turime mažus išteklius ir aišku turime nusistatyti prioritetus. Ar kabotažas yra problema Beneliukso šalise? Beneliukso šalise kabotažas vyksta laisvai ir mes nelabai įsivaizduojam, koks tos problemos dydis. Dėkui kai kalbame apie prioritetinės priemonės, kaip užtikrinti darbuotojų darbo ir socialinės sąlygas, kokie būtų jūsų trys pagrindiniai prioritetai. Tai pirmiausia, kad iškart kuo greičiau būtų pradėti uh, E, naudoti išmanus tachografai ir taip pat nacionaliniai registrai, kur visos kontrolės įstaigos galėtų gauti informaciją ir prieš kiekvieną kabotažo operaciją turėtų būti suteikiamas vienoj Europos agentūroje leidimas ir taip pat mums reikia, kad būtų oficialios struktūros, kurios užsimtų šiais aspektais, o ne savanoriškos struktūros kaip ECR, kurios tą daro. Uh, nes mes norime, kad visos įmonės sąžiningai konkuruotų rinkoje ir kad iš tiesų visi darbuotojai už tokį patį darbą, tokiom pačiom sąlygom, toje pačioje vietoje gautų tą patį atlyginimą ir kad būtų gerbiamos visos valstybės narės. Dėkoju. Tęsėme. Pone Anderson, žodis jums norėčiau Portugalijos eksperto paklausti dėl samdomų automobilių. Ar jūs, nuomo, nu, ar jūs nuomojatės automobilius, ar tai naudinga? Jei taip, tai kodėl, o jei ne, tai irgi kodėl. O antra, e, dabar peržiūrima 2006 metų, peržiūrimas 2006 metų reglamentas ir situacija dabar nuo šeštų metų skiriasi. Ar nereikia mums bendrų standartų, o ne didesnio ar mažesnio liberalizavimo šiame sektoriuje? Ponas Parilo atsako. Portugalijoje įvairios galimybės finansuoti įmonę. Įvairios galimybės yra naudojamos. Arba įmonė mm, nusiperka automobilius, arba kartais juos nuomoja. Ir jie gali būti naudojami kabotažui. O kalbant apie šios sektoriaus liberalizavimą, taip pat automobilių nuomos liberalizavimą. Tai tuos dalykus turėtume peržiūrėti, nes kuo mažesnis transporto priemonės efektyvumas, jei į vieną ar į kitą pusę transporto priemonė važiuoja tuščia, tai aišku, kad mažėja dėl to efektyvumas, darbo našumas, naudojama daugiau energijos, o mūsų tikslai yra mažinti anglės pėtsaką šioje pramonėje o automobilių nuoma, mm, jei jinai galbūt yra labai naudinga tom įmonėm, tom priedangos įmonėm ar taip vadinamom pašto dėžutėm. Taigi mes turime visoje ES laikytis vienodo požiūrio. Dėkoju Dabar kitas mūsų kolega, kolegė, prašom, ponė Kliūnė. Norėčiau profesoriaus Borkovskio paklausti. Labai įdomu buvo išgirsti jūsų pristatymą, dar apie daug dalykų norisi pagalvoti. Kalbėjote apie tas periferinės valstybės narės ir centre esančias valstybės narės. Kalbėjote apie e, e tai, kad mažos įmonės turi daugiau darbo įdėti, o didelės įmonės daugiau charakterizuojamos kaip kapitalą intensyviau naudojančios. Kaip jūs tas periferinės valstybės apibrėžėt? Gal galėtumėt labiau paaiškinti ir kaip tas jūsų tyrimas vyko? Kokiais metodais rinkote informaciją? Buvo du tyrimai. Pirmas buvo skirtas Lenkijai, kokios bus Mm, pasiekmes transporto politikos, o kitas buvo e, tyrimas susijęs kaip tik. Kitas tyrimas buvo ekonometrinis ir čia rėmėmės Europos, e, čia mūsų tyrimo objektas buvo Europos Sąjunga. O kai kalbame apie periferinės valstybės narės, tai aš turiu omeny tas naujasias 13 valstybių narių, bet taip pat, pažiūrėjau, tokias periferinės valstybės narės kaip Portugalija. Dėkoju. Dar vienas klausimas. Pono Vilaceno norėčiau paklausti. Jūs kalbėjote apie tas geriausias įmanomas poilsio sąlygas, kai kalbame apie buvimą kabinoje. Ką, ką konkrečiai čia turėtumėt galvoje, nes mm, tą dalyką įvairiai, įvairių žmonės gali suprasti. Aš turėjau galvoje štai ką kad vairuotojas turėtų e, turėti ir šeimos gyvenimą, kad jis neprarastų šeimos. Ir todėl e, tikrai gal 28 dienas vairuotojui būti visą laiką 2 kvadratinių metrų erdvė ir negrįžti į namus e, tikrai būtų negerai. Ne tai, kad čia mes norėtume keisti poilsio ir vairavimo taisyklės, e, bet mes norėtume, kad vis dėlto būtų numatytos tam tikros pauzės tarp tų vairavimų, važiavimų, kad vairuotojai galėtų dalyvauti e, šeimos gyvenime. Čia kartu turiu galvoje ir kitas rytis, nebūtinai vairuotojų. Dėsame, e, tęsėme toliau, ponė Artūg. Dvi su pusė minutės. Dėkui, dar vieną klausimą. Ponui Laiko turiu išklausęs tai, ką jūs sakėte, susidariau įspūdį, kad Vengrijos vairuotojai su Vengrijos sunkvežimiais gaunantis vengrišką algą tik kas keturias savaitės grįžta į Vengriją. Ir ponui Vandenkamp atsakydamas, jūs sakėte, kad Vengrijos vairuotojai nuolat dirba Vokietijoje, Prancūzijoje ir taip toliau. Jei taip yra, tai kodėl jūsų vairuotojai nedirba pagal Prancūzijos arba Vokietijos darbo sąlygas? Jūs turbūt nesupratote to, ką aš sakiau. Po kiekvienų devinių vairavimo valandų vairuotojui priklauso poilsio laikas. Ne, aš nekal, nenoriu kalbėti apie darbo laiką. Aš tik noriu Aš tik apibendrinau tai, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad Vengrijos vairuotojai dirba Vokietijoje, Prancūzijoje ir dar kažkur kitur ir aiškinot, kad tai nėra kabotažas. Ir remiantis jūsų logika, kai Vengrijos vairuotojas pagal Vengrijos taisyklės vairuoja Europos Sąjungos kitose valstybėse, tai jis tik po trijų savaičių grįžta į Vengriją. Tai mano klausimas, kodėl jūs tada nesilaikot, netaiko tokiam vairuotojam vokiškų, prancūziškų ar kitų standartų? Tos keturios savaitės tai yra maksimalus laikotarpis, o šiaip pas mus vidurkis yra su, dvi su pusė savaitės. Ir vairuotojai tada gabena krovinius ne tik Vengrijoje, bet ir ES valstybės narėse, bet tai nėra kapotažas. Aš noriu jūs nutraukti, nes man laikas baigėsi. Dar kartą noriu jūsų paklausti. Taikote vengriškas taisyklės, bet jie dirba, kaip jūs sakėte, daugiausia ne Vengrijoje. Vengriškas sunkvežimis darbuotojas vengras, kuris nedirba Vengrijoje, jis tik po trijų savaičių grįžta į Vengriją jei taip yra ir jūs argumentavo tą, kai aiškinote, kad tai nėra kabotažas, tai kodėl jūsų vairuotojai dirba ne pagal Prancūzijos ar Vokietijos taisyklės, o pagal Vengrijos? Bet kuris tada, kurias taisyklės turėtume taikyti? Nes per tas tris savaitės kiekvienas vairuotojas praktiškai pabūna visoje uh, Europos Sąjungoje, visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tai kaip tas taisyklės mes tada pritaikysime? Tai vairuotojas tada išeina, turi turėti vis, sustartis su visomis valstybėmis narėmis, visomis gal. Bet tada, tada kyla klausimas, jūs čia e, kritikavote biurokratinius ir kitokius dalykus, bet esminį klausimą man neatsakėte. Atsakykit vienu sakiniu, ponė Laiko. Ponas Laiko laukia vertimo. Koks klausimas, noriu paklausti, nes man nebuvo išversta. Deja, laiko nebėra. Toliau kita mūsų kolegė. Dėkui. Mano klausimas yra ponui Borkovskijui. Jūs pristatėte du tyrimus, tarp jų ir apie situaciją Lenkijoje. Aš norėčiau paklausti apie vairuotojų situaciją Lenkijoje ir apie jų karjeros galimybės. Kiek laiko išdirba? Kiek laiko dirba toks vairuotojas, kiek metinių apmokamų atostogų jis turi ir kas būna, kai tie vairuotojai susirga, e, kas tada padengia m, mm, lygos m, mm, kaštus ar įmonę, ar vairuotojai turi teisę į pensiją. Ir noriu paklausti, koks yra m, mm, nelaimingo atsitikimų darbe ir uh, E, transporto nelaimių mm, skaičius tokių vairuotojų darbe pasitaikantis. Kalbant apie Lenkijos vairuotoją, tai jam taikoma Lenkijos teisė, Lenkijos įstatymai visą tą reglamentuoja, reglamentuoja pensiją, kada išeinama į pensiją ir tai kokias išmokas tas vairuotojas gali gauti ir a, taip pat reglamentuoja ir sveikatos priežiūros dalykus. Taigi Lenkijos vairuotojui a, taikomos tokios pat taisyklės kaip ir bet kokiam kitam darbuotojui Lenkijoje. Tiksliai apie tas sumas aš jums nieko dabar neatsakysiu, bet ar vairuotojas, ar koks kitas darbuotojas Lenkijoje, jiem taikomi e, Lenkijos įstatymai, o dėl nelaimingo atsitikimų darbe ir avarijų skaičiaus. Jei jūs sakote, kad vairuotojas, vairuotojas turi tas pačias sąlygas kaip ir kiti dirbantieji Lenkijoje, tai ar vairuotojo darbo savaitė trunka tiek pat, kiek kitų darbuotojų Lenkijoje? Ir ar visuomet e, vairuotojui poilsio laikas išpuola savaitgaliais, ar jie tiesiog dirba tris savaitės, o tada tik turi poilsio laiką. Lenkijos ir ES vairuotojai laikosi tų taisyklių, kurios numatytos ES reglamentuose. Bet jūs klausite apie pensiją, tai aš pasakiau, kad pensiją reglamentuoja Lenkijos įstatymai. Ir čia detalių nežinau, nes nesu teisininkas. Tai negaliu jums atsakyti. Tai dabar belieka išklausyti Europos komisijos atstovo, ponė Liežuo. Trys minutės. Labadiena, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes mes išklausėm sektoriaus atstovų. Penkis punktus turiu pasakyti. Jūs galit kalbėti ir prancūziškai. Taip, dabar ETF reikėjo, pasi, sakėt, pasikonsultuoti labiau prieš komisijai teikiant teisės akto pasiūlymą. Komisija tą daro. Ir komisija iš tikrųjų laikėsi įsipareigojimų, kad iki gegužės 31-osios pateiks pasiūlymą ir tada jau konsultuosi su parlamentu ir taryba. Čia teisingai buvo sakoma, kad kalbama apie mobilumo dokumentų paketą. Mes organizuojam ar, ar organizavom konferenciją skirtą paketo klausimams ir tikrai labai daug susitikimų su suinteresuotomis šalimis. Tai viena. Antra. Uh, E, turbūt patiks mano atsakymas ponui Vandekamp dėl skaitmeninimo šio sektoriaus. Tai yra svarbu ne tam, kad pagerintume kontrolę, bet e, kad sumažintume nereikalingos kontrolės kiekį. Antai mes dabar pakeitėm reglamentą e, tachografams skirtą, įtra, nu, numatėm uh, elektroninius vaštaraščius ir komisijos pasiūlymą šią prasme galim, galim gerinti dar labiau. Mes tam ir dirbam su Europos parlamentu ir aš neįsivaizduoju, kodėl čia taryba galėtų priešintis. Toliau, kiek kainuoja teisės aktų šios, šios sektoriaus, kiek jie kainuoja sektoriui. Suprantama, kad pasiūlymai turėtų būti subalansuoti ir proporcingi, na, o šio sektoriaus vidaus rinka labai svarbu, bet e, mes turėtume e, derinti išteklių mažinimą, mažinimo tikslą su socialinių sąlygų vairuotojams gerinimu. Dar dėl sektoriaus išlaidų. Tai Vėlgi nukreipiu jūs į darbuotojų komandiravimo direktyvą, kuri buvo linksniuojama šiandien. Ir mes siūlom specifinių taisyklių tam, kad e, kontrolės priemonės būtų galima priderinti prie transporto sektoriaus ypatumų. Ketvirtas dalykas. Agentūra buvo paminėta komisijoje užsimenama apie tokią, komisijos pasiūlymą užsimenama apie tokią agentūrą, bet jūs puikiai žinot, kad komisijos pirmininkas Junkeris metinė, metinėme pranešime aiškiai pasakė, kad būtų pravartu turėti European Labour Agency. Ir dabar komisijos užimtumo ir mobilumo generaliniai direktoratai dabar aktyviai rengia konkrečius pasiūlymus. Bent jau judumo generalinis direktoratas išvelgia čia didelį potencialą. Ir ponui Lundgrenui, ką galiu pasakyti. ką mes galėtume padaryti, e, e, norėdami pagerinti tą transporto sektoriaus, tą ne, apskritai ne, tokias nelaimingas sąlygas. Bet vėlgi čia ir toliau Taip, dėl breksito čia turime galvoje. Taip, tas bus reglamentuojama kvotomis, vidaus sienomis. Vidaus rinka sėkmė Bet mes turėtume užtikrinti, kad ta sėkmė ir toliau truktų ir vidaus rinka turėtų žengti koja kojon su stipria socialinė politika. Labai ačiū ponė Liežuo, labai ačiū kolegos už tokią vaisingą diskusiją. Iš tikrųjų, mes tikrai aptarėm ir prisidėjom prie uh, E, mobilumo dokumentų paketo darbų. Na ir norėčiau dabar, kad paplotume mūsų prelegentams, kuriuos mes kankinom klausimais daugiau negu dvi valandas. Dar kartą Jums labai ačiū. Ir toliau tęsim. 9 val. 30 toliau pratesim pokalbį bet rytoj kalbėsim apie kelių mokesčių sistemas. Tad dar kartą visiems ačiū, kad dalyvavot posėdėje. Ir maždaug už septynių minučių kviečiu sugrįžti į salę.